Buongiorno a tutti. Possiamo... Labas rytas visiems. Prašau kolegas susėsti į savo vietas. Pradėsime posėdį. Kaip visuomet turime laikytis darbo tvarkės ir kalbėjimo laiko, todėl kad 12 valandą sustiksime su komisijos nariu Oettingeriu, tad e, turime iki to laiko spėti užbaigti diskusijas. Mūsų diskusijos šiandien yra be galo svarbios dėl mažų ir vidutinių įmonių. Mūsų įtrė komitetas skiria didelį dėmesį joms. Žinome, ką reiškia mažos ir vidutinės įmonės mums, todėl šiandien galėsime turiningai padirbėti nagrinėdami šią temą. Ir iš karto noriu suteikti žodį pirmam pranešėjui, dešimčiai minučių. Tai yra ponui Aleksandr Lau, Bavarijos e, prekybos ir pramonės rūmų atstovui. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich spreche auf Deutsch. Ähm Ačiū pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Ponios ir ponai, garbus parlamento nariai. Matau, kad laikas yra griežtai ribojamas, todėl mėginsiu išsitekti dešimtyje minučių. Dėl praktinio, praktinių dalykų kalbėsiu apie Bavarijos Europos verslo ir inovacijų tinklą. Ir apie tai, kad mes einame konkurencijos keliu Europoje, taip pat pasiriktadami ir Europos lėšo, lėšas, bet ir atsižvelgdami į krizę. Tačiau nepamirškime, kad smulkus ir vidutinis verslas yra Europos ūkio stuburas. Tad norėčiau atkreipti dėmesį į svarbius dalykus. Į vieną svarbiausių dalykų tai yra kosme programa. Mūsų Bavarijos tinklo praktinė patirtis rodo dešimt partnerių, turime šešis rūmus ir dar tris partnerius iš inovacijų ir mokslo e, tyrimo sričių. Tad e, mums labai svarbus yra tarptautinis aspektas, kai mes kalbame apie e, smulkų ir vidutinį verslą. Mums labai svarbios nuoseklios programos, o galvojame, kad nuo 2014 metų ir, pavyzdžiui, Europos įmonių tinklas nuo 2015 metų galėtų veikti pagal e, naujasias nuoseklės programas. Tad mums labai svarbus yra tarptautinis aspektas, nes inovatyviausios įmonės labai aktyviai veikia užsienyje. Europos įmonių tinklas Bavarijoje yra pripažįstamas ne tik Bavarijoje, bet e, tarp verslo struktūrų, bet ir tarp politikos struktūrų yra 18 inovacinių klasterių. Mes su jais e, tampriai bendradarbiaujame ir kiekvienas inovacijų klasteris e, be abejo nagrinėja ir tarptautinio metmens temas. Mūsų bendradarbiavimas yra harmoningas ir grindžiamas pasitikėjimu su visais partneriais, taip pat ir naujais. Mm, inovaciniai projektai ateityje e, bus vykdomi pagal horizonto 2020 e, veiksmus. Labai svarbus yra technologijų perkelimas ir tai numatyta kosme programoje. Mums tai be galo svarbu. Mes nenorėtumėm, kad būtų kokios nors tirties, turiu galvoje generalinio direktorato kompetencijas ir kitas struktūras. Įgyvendinant e, vietoje skirtumų, įgyvendinimo skirtumų neturėtų būti jokių. Tačiau yra šiokių tokių sunkumų. Partneriai ir įmonės nežino, jeigu iš skirtingų uh, šaltinių yra vykdomas apmokestinimas, kas galiausiai yra kontaktinis asmuo. Tad e, tai yra vienas labai opių dalykų mums ir reikėtų vengti bet kokios painiavos šiuo klausimu. Labai svarbu skatinant smulkų ir vidutinį verslą e, atsižvelgti į turimus išteklius, juos pripažinti ir ne vien tik tai švaistytis tušiais pažadais. Nulis kablelis 24 procentai kurie yra numatomi daugiametėje finansinėje perspektyvoje kosmės programai, yra abejotinas dydis. Taip pat yra um, 0,04 procentai numatyti Europos įmonių tinklo kontekste, tad kyla klausimas, ar tokių skaičių pakanka, kad galėtumėm skatinti smulkų ir vidutinį verslą. Finansavimo galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui yra nepaprastai svarbios. Tai yra namų darbas ateičiai, žinoma, aš nekalbėsiu detaliai, mes e, turime pateikę savo pasiūlymų, mūsų e, motininė įstaiga yra pateikusi pasiūlymų išsamame dokumente. Mums labai svarbu vietoje turėti galvoje štai ką. Yra vykdoma daug e, regioninių veiksmų, pavyzdžiui, apvalaus stalo diskusijų su bankais, kurie suteikia finansavimą ir kitomis struktūromis, tad ir ateityje šis aspektas turi turi išlikti labai svarbus mūsų dėmesio centre ir net tai neturėtų būti sprendžiama Briuselėje. Be to, kai mes kalbame apie verslo perkelimą, įmonių perkelimą turime turėti galvoje, kaip ateityje atrodys, pavyzdžiui, vadinamasis EEN tinklas, Europos įmonių tinklas. Mes, pramonės ir prekybos rūmai, žinome taip pat ir e, galimybės gauti finansavimą problemas. Žinoma, kad šis klausimas yra susijęs su pasitikėjimu, tad ir šiuo požiūriu ateityje reikia užtikrinti pasitikėjimą. Kitas dalykas tai yra tarptautinis matmuo. Be inovacijų, mokslo, mokslo tyrimų ir plėtros norėčiau mm, pateikti keletą minčių. Žinoma, kad smulkus ir vidutinis verslas yra svarbiausios rinkos, nes ES galbūt ir nėra užsienis, bet smulkiam ir vidutiniam verslui uh, E, pavyzdžiui, Bavarijos įmonėms labai svarbios rinkos yra e, Austrijoje. Ir mes žinome, kad yra kliučių ir tos kliūtis yra žymiai didesnės įmonėms, kurios e, veikia. Ir kartais tos kliūtis didesnės negu trečiosiose rinkose. Tad klausimas ateičiai būtų toks, kaip spręsti problemas, nekuriant papildomų struktūrų ir kaip nesukurti konkurencijos tarp atskirų institucijų, mm, kaip pasinaudoti turimu potencialu vietoje. Tad mūsų rūmai mato tokį labai svarbų uždavinį ateičiai. Ir taip pat neturėtumėm uh, naudoti skirtingas kalbas tarp atskirų generalinių direktoratų. Pagrindinės e, struktūros turi veikti vietoje, taip ir turi išlikti ateityje. Kai mes kalbame apie tarptautinį matmenį, Ypatingai svarbus vaidmuo tenka konsultacijoms ir paslaugų teikimui vietoje, o taip pat ir įmonių konsultavimui jų pačių viduje. Ir labai svarbus įrankiai tai yra poveikio vertinimas, taip pat ir poveikio rodikliai. Mm, dabar daug dėmesio yra skiriama e, partnerystės susitarimams, bet galbūt e, galima būtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų perinti tam tikrų įmonių konsultavimų e, dėsnių. Mes matome naująjį sutartinį laikotarpį, kuris prasideda nuo 13 ir 14 metų, tai yra 13-14 metų laikotarpis. Ir mes labai norėtumėm, kad būtų vadovaujamasi smulkaus ir vidutinio verslo moto, kad viskas būtų kaip įmanoma arčiau praktikos. Ir tai pasakytina ne vien tik tai apie smulkės ir vidutinės įmonės, tai pasakytina ir apie mus, tuos, kurie dirba konsultavimo srityje. Atrodo, kad e, pakankamai gerai e, laikiausi kalbėjimo laiko, laukiu diskusijų. Dar trys temos numatytos šiandieną aptarti, jos tarpusavyje yra artimai susijusios, tad dėkoju uždėmesi ir. Uh, Laukiu diskusijų su, su jumis. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kosme programa, dėl jos buvo pateiktas pozicijos dokumentas, ar bus pateiktas dar šiandieną. O mano pasisakymo tezes jūs taip pat galite gauti sekretorėte. Dėkoju. Grazie per l'intervento e grazie. Dėkoju už pristatymą ir Labai dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar žodis pona Alessandro Spada, kuris yra Ino Vab, Milano prekybos rūmų pirmininkas. Dėkoju. Labą rytą visiems. Esu e, Milano e, prekybos e, rūmų pirmininkas ir šiandien Aš pasisakysiu ir kaip įmonės vadovas, mechan, mechanikos įmonės vadovas, kuri dirba Milano aglomeracijoje. Tad paliesiu ir institucinius dalykus ir paliesiu taip pat ir kai kurios praktinius aspektus susijusius su uh, savo kaip verslininko veikla. Ir uh, šitos, šitos dalykus pakomentuosiu vėliau savo kalboje. Milano prekybos e, rūmai dalyvauja e, Europos e, programoje ir norėčiau pabrėžti nuo pat pradžių tai, kad mes labai daug vilčių siejame su kosm programa. Tai yra labai svarbi programa, kuria siekiama sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Ir taip pat e, biudžetinių požiūrių pagerinti padėtį, nes mes manome, kad tai, kas e, skiriama dabar, ne visiškai atitinka tų e, projektų, kuriems skiriamas tos lėšos ambicijas. Šiuo metu Iš tikrųjų, padėtis yra sunki, konkurencija, ypač iš Azijos valstybių pusės, mūsų įmonės daro vis pažeidžiamesnės, todėl Europos programų pagalba yra labai svarbi šioms įmonėms. Ir ES lėšos turi būti lengvai, kaip galima lengviau prieinamos mažoms ir vidutinėms įmonėms, turint omenyje, kad e, dauguma tų įmonių yra mikro įmonės, o tai reiškia, kad juose dirba mažiau negu 10 darbuotojų. Tame regione, Milano e, regione, iš tikrųjų pakankamai daug tų įmonių, daugiau negu 30 procentų įmonių samdo mažiau nei 10 žmonių. Tad puikiai suprantate, kad tos iškylančios problemos yra labai jautras problemos šioms įmonėms. Iškyla taip pat ir tam tikrų problemų su e, bank, bankais. Yra labai daug projektų, kuriems numatytas Europos finansavimas, tačiau bankai per mažai teikia informacijos šitais klausimais, todėl reikia geresnės sinergijos e, bendraujant su bankais šitais klausimais. Norėčiau taip pat e, dar e, pakomentuoti mažos ir vidutinės įmonės e, apibriešties e, aspektą. Aš pats, kaip sakiau, dirbu mechanikos įmonėje 250 darbuotojų. Ir e, kadangi per ateinančius 15-20 metų, per pastarosius 20 metų žaliavų e, sąnaudos išaugo dvigubai ar trigubai ir todėl dabar galbūt e, dėl to reikia keisti ir apyvartos kriterijus taikant mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimą. Mūsų apyvarta yra e, 70 milijonų eurų. Tačiau apyvartos pakitimas, kaip sakiau, yra susijęs ir su žaliavų kainos padidėjimu. Todėl reikėtų keisti kriterijus ir apibrieštis. Ir manau, kad tai yra pakankamai svarbus aspektas. Kitas aspektas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra toks, kaip e, turėtume paremti mikro įmonės, todėl kad apie tai kol kas mažai kalbama. Ir remdamasi savo patirtimi galiu, galiu pasakyti, jog e, turime e, skatinti tokių įmonių santykius su įmonių grupėmis, Turime skatinti mikro įmonės, mažiausias įmonės dalyvauti tokiuose projektuose, kur dalyvauja tokie įmonių konglomeratai ar tinklai. Pavyzdžiui, Italijoje nesenai e, buvo gyvenimas toks projektas, kur buvo numatyta pakankamai e, gili integracija bendradarbiavimas tarp didelių įmonių, mažų mikro įmonių ir universitetų. Aš manau, kad e, tokie projektai iš tikrųjų padeda rentabilizuoti visas investicijas ir rezultatai e, tikrai gali, gali būti teigiami. Ir e, tuo būdu iš tikrųjų tas bendradarbiavimas būna veiksmingas ir turiningas. Toliau EEN programa ir mūsų dalyvavimas ten, galiu pasakyti, kad ten dalyvauja apie 20 milijonų žmonių. Mūsų renginiuose dalyvauja apie 200 tūkstančių apie 20 tūkstančių dalyvių. Tad šituo požiūriu taip pat turim galvoti apie politinį valdymą dinamiškesnį ir stipresnį ir bandome taip pat šį procesą įtraukti pramonės ir priekybos rūmų, CMR ir panašias struktūras. Ir turime taip pat į tai žiūrėti ir per mokslinių įstaigų prizmę, stiprinti santykius su mokslinio tyrimų centrais, technologijų e, centrais, universitetais ir visomis kitomis struktūromis, kurios užsima moderniamis technologijomis. Kitas e, aspektas, kurį palėtė prieš tai kalbės kolega, yra tas, jog finansavimas apima iš dalies e, ir inovacijos, o tai yra labai svarbi priemonė, jeigu norime padidinti mūsų įmonių konkurencingumą. Inovacijos visų pirma turi būti, inovacijas visų pirma turime žiūrėti kaip į technologijų inovavimą. Tačiau iš tikrųjų in, inovacijos apima daug platesnį spektrą įvairių dalykų, e, įvairių procesų, inovavimas ar, ar, ar panašiai, inovavimą ar panašiai. Todėl e, toms įmonėms, kurios e, dirba paslaugų sektoriuje, šitie e, dalykai taip pat yra svarbus. Per pastaruosius metus buvo stengiamasi skatinti klasterius, įmonių e, verslo centrus, įmonių inkubatorius. Taip pat bandome skatinti tokius sektorius kaip nanotehnologijos, biotehnologijos, kuriuose e, yra labai didelė intelektinio potencialo e, dalis būtent per šitos e, sektorius yra įgyvendinamos kosm kai kurios svarbios iniciatyvos. Kitas e, dalykas yra tinklai ir tinklų e, veikimo užtikrinimas. Tų tinklų turi būti tam tikra kritinė masė, nes be jos iš tikrųjų sunku gauti finansavimą. Ir to būdu šis procesas yra įmanomas tik tai per internacionalizavimą, nes tai leidžia įmonėms pradėti veikti ne tik nacionalinėje rinkoje, bet ir kitose rinkose. Todėl mūsų požiūrių įmonių vienimas įsijungimas į tinklus ir, ir grupės turi būti skatinamas. Aišku, Čia yra taikomas ir tam tikros e, taisyklės, visų pirma, toms įmonėms, kurios e, eksportuoja, bet tai tiesiog susiję ir su mūsų ekonomikos e, augimu. Ir tai susiję su tomis valstybėmis, į kurias dabar daug investuojama, bet kaip žinome, tokios valstybės dabar yra visiškai kitose pasaulio dalise negu mes gyvenam, todėl turim nepamiršti ir šio aspekto. Dėkuoju uždėmesį. Pirmininkė, dėkuoju. Pranešėjų dėkuoju, kad laikėsi kalbėjimo laiko. Dabar e, žodis kolegai Rubik. Tris minutės iš tikrųjų, nes mus labai spaudžia laikas. Diskusiją turėsime 20 minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Man atrodo, kad jie tikrai palėtė visą reikalo esmę. E, kai mes kalbame apie plėtros programas, aišku, joms reikia tam tikrų naujų taisyklių, naujų sąlygų ir todėl e, e, tos taisyklės būtų labai svarbios europinių lyg, lygmenių, dėl to, kad nuolat reikalaujama vis daugiau finansavimo ir manau, kad mes turėtume nepamiršti principo, e, kad pirmiausia reikia žiūrėti į mažas ir vidutinės įmonės. E, svarbiausia būtų, kad įmonių mokumas ir rizikos e, kapitalas dažnai yra nepakankamas dėl to, kad yra tokia, tokios mokestinės sistemos, kad e, tie, kurie labai rizikuoja ir daug investuoja, jie praranda per mokesčius daug pinigų. Todėl man atrodo, kad yra labai svarbu, e, jeigu norime kurti naujas darbo vietas, neatimti lėšų finansų iš mažų ir vidutinių įmonių, o palikti jom, jiems tas lė, lėšas. Ir pavyzdžiui, galėtų būti uh, pavyzdžiui, Europoje yra 300-500 eurų apyvarta, nuo kurios pradedami skaičiuoti mokesčiai, o Amerikoje tas skaičius yra 10 kartų didesnis. Todėl aš norėčiau paprašyti už, kom, už mokesčius atsakyta, atsakingą komisarą e, pasikeisti tą gerąją praktiką ir pagalvoti, kaip būtų galima skatinti mažas ir vidutinės įmonės, sukuriant gerą mokestinę bazę. Yra daug e, gerų pavyzdinių modelių, pavyzdžiui, net Junktinėse Arabų Emiratuose, kur yra laisvos e, mokestinės zonos ir ten e, kūrėsi tarptautinės įmonės, kurios dirba eksporto srityje, manau, kad būtų tikrai svarbu pamastyti apie tai, kad e, mokestis būtų nukeltas nuo gamybos į vartojimą. Tai yra, kad apmokestinama būtų ta dalis, kuri vartoja, kuri išskiria daug CO2. E, toliau E, nepaisant to, vis tiek tikriausiai bus per, per mažai lėšų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų gerai investuoti ir mokėti gerus atlyginimus. Todėl e, reikia pagerinti mažoms ir vidutinėms įmonėms sąlygas gauti bankų kreditus. Ir čia reikia skatinti bankų konkuravimą tarpusavėje, nes, e, pavyzdžiui, Europos bankai siūlo e, geras finansavimo programas, nes nori parduoti savo produktus. Taigi e, bankai turėtų būti skatinami konkuruoti tokiu pagrindu, nes kitaip gali atsitikti e, taip kaip su, su programa Eurostars, e, kuomet mes buvome sudarę sutartį E, dėl didelės e, finansų sumos ir e, tas, tas sustarimas buvo grindžiamas privačia ir viešo ir privataus sektoriaus partnerystė. Taigi mes turėtume stengtis įtraukti tokias bendradarbiavimo e, galimybės arba e, reikia kurti tokias kaip akcijų biržas, e, kur, e, kur tos mažos ir vidutinės įmonės būtų kartu kotiruojamos tose, tose biržose, taip kad e, e, piliečiai, kurie norėtų e, dalyvauti tų įmonių rizikoje ir pelne, galėtų dalyvauti tose biržose. Manau, kad yra daug įvairių naujų modelių, į kuriuos mes turėtume įsigilinti, kurdami teisinę bazę. Ačiū. Grazie. La parola al collega. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Krautsman. Taip pat pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Aš apsiribosiu keliais klausimais ponui Lau. Europos įmonių tinklas veikia Bavarijoje ir mes per vieną iš klausimų sužinojome, kad MVI dažnai yra taikomas tam tikras slengstis prieš pateikiant projektų paraiškas. Ir tą padariusios, jeigu perina per svelgsti, tai pateikinėja tas paraiškas nuolatos. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad mes turime mažinti biurokratijos lygį. Ar jūs galėtumėte iš savo praktinės patirties pateikti praktinių pasiūlymų? Aš esu kosmės pranešėjas Todėl labai būtų įdomu sužinoti, kaip ta programa galėtų būti patraukli KM, MVI ir mikro įmonėms. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad e, yra numatomos ribos kurios pasikeitė nuo 2050 tūkstančių eurų, pakilo iki 500 tūkstančių eurų. Ir mes galėtume pamastyti apie mm, garantijas, atitinkamas garantijas, kurios būtų teikiamos tokiais atvejais, turiu galvoje, pavyzdžiui, 500 tūkstančių eurų atveju. Kaip mm, jūs galvojate, Esu dalyvavęs viename tokiame e, renginyje Heseno žemės atstovybėje ir amatų rūmų pirmininkas taip pat dalyvavo ir jisai kalbėjo apie tai, kad reikėtų daugiau informacijos kleisti tarp atskirų rūmų, tam, kad e, alternatyvos ir galimybės jomis pasinaudoti būtų patrauklios. Žinoma, kosmiai numatytos lėšos yra pakankamai mažos bet MVI gali gauti lėšų ir iš horizonto 2020 metams e, programos. Bet mes e, frakcijų lygių sutinkame dėl to, kad e, mes kalbame taip pat ir apie verslo perkelimą, tai yra labai svarbi tema ateičiai ir kyla klausimas, kaip įmonėms toliau vadovauti, jeigu įmonių savininkai neturi palikuonių, ir kaip tęsti tokios įmonės veiklą, kad nebūtų prarastos darbo vietos, kaip galima būtų remti tokius perkelimus per kosmės programą. Dėkoju. Grazie. Čia qualche kolega. Dėkoju. Kai kurie kolegos paprašė žodžio. Kolega Hudi. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju taip pat. Uh, kolegoms už šių klausimų organizavimą. Visi mes manome, kad mažas ir vidutinės įmonės e, yra vienas iš tų pagrindų, į kurį e, remiasi ekonomikos augimas. Aš turiu keltą klausimų visų pirma dėl konkurencingumo, todėl kad tai yra šios e, klausimo dalies pagrindinė tema. Ką Jūs manote apie konkurencingumo sustiprinimą mažų ir vidutinių įmonių. Mes žinom, kad e, čia yra du aspektai. Yra konkurencingumas tiesiogiai susijęs su sąnaudomis ir yra kitų aspektų, kurie nepriklauso nuo sąnaudų ar kainų. Tai yra e, gaminių kokybė, inovacijos, e, e patentai. E, konfliktų sprendimo greitis, e, pristatymo terminai. Kaip mes galim užtikrinti, kad šituo požiūriu mūsų įmonės būtų konkurencingos ES? Ir ar mes užtikriname, kad ES viskas yra padaroma, užtikrinant tą konkurencingumą, be kitako ir užtikrinant tinkamą e, kainų politiką. Nes e, yra nuomonių, jog uh, sąnaudos, savikaina nebūtinai turi tiesioginę įtaką konkurencingumui. Yra ir tokių nuomonių. Bet norėčiau jūsų nuomonę šito klausimu e, sužinoti. Toliau produktyvumas. Ar mūsų mažos ir vidutinės įmonės yra pakankamai produktyvios, skaičiuojant e, tą produktyvumą vienam darbuotojui? Ir dar keletas kitų aspektų kuomet didelių, didelių įmonių savininkai keičiasi, tas procesas vyksta pakankamai greitai, tačiau e, atrodo, jog e, mažų ir vidutinių įmonių sektoriuje tas procesas vyksta daug e, lėčiau ir sunkiau, galbūt pramonės ir prekybos rūmai galėtų čia vaidinti tam tikrą katalizatoriaus vaidmenį, ypač kuomet įmonių įsigijimas yra tarp valstybinis dalykas. Ir dar kitas klausimas iš mano pusės susijęs su socialiniu dialogu. Dažnai sakome, kad mažos vidutinės įmonės turi žmogiškąją dimenciją. Ar socialinis dialogas yra pakankamas e, šitų įmonių lygmenių, nes ES minimalaus atlyginimo srityje yra labai daug skirtumų buvusiose komunistinėse e, šalyse tas atlyginimas yra 2 ar 3 šimtai E, eurų ir atlyginimai čia e, nedidėja. Tad e, kaip užtikrinti, kad mažos ir rutinės įmonės galėtų tinkamai užtikrinti savo konkurencingumą mūsų kontinente, galvojant apie kitų kontinentų konkurenciją, apie Kinijos konkurenciją, jungtinių valstybių konkurenciją ir panašiai. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjams, kurie labai konkrečiai pasisakė, rėmėsi savo patirtimi, sukaupta savo regionuose ar savo e, šalyse. Mes e, žinome, kad e, kartais iškyla biurokratinių kliučių Aišku, reikia turėti omenyje, kad dabar yra specifinis laikas, par parlamentas tvirtina dabar įvairias programas, kosme, Horizon, taip pat yra rengiami e, kiti e, svarbus dalykai, rengiamasi patvirtinti reglamentus užtikrinančius sanglaudą bei e, ekonomikos augimą, tad yra tam tikrų konkrečių ir svarbių aspektų. Dabar kitas dalykas - prieiga prie paskolų. Ponas Pada palėtė šį aspektą. Mes e, manome, jog reikia panaudoti visus, nauj, visas naujas priemonės, garantijas ir, ir, ir kitas. Tačiau e, tais atvejais e, turime patikrinti, ar tos priemonės pasiteisina, ar ar, ar ne, nes kuomet patvirtinsime tas priemonės, jos turės būti naudojamos. Toliau paskolos. Kaip, e, kokie yra santykiai tarp e, Europos e, investicijų ir inovacijos banko ir regioninių ir nacionalinių bankų? Ponas Rubik kalbėjo apie šituos aspektus ir apie tam tikrą konkurenciją šituo lygmeniu ir žinome, kad e, kai kuomet iškyla, iškyla tam tikrų e, sunkumų nacionaliniams e, bankams bendraujant su Europos investicijų ir inovacijų banku, tad kas yra numatyta daryti šioje srityje gerinant padėtį. Dėkuoju. Ar yra kitų kolegų norinčių pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet žodis mūsų kitiems pranešėjams, mūsų pranešėjams e, pasisakiusiems, visų pirma, kolegai Lau. Dėkoju už klausimus ir už pasisakymus. Pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Pone Riubik, labai ačiū už visą informaciją, kurią pateikėte e, ir už tą požiūrį į prieigą prie kreditų. Taip pat ir ponas Kroitsmanas e, minėjo tą pačią problemą. Čia dar reikia daug nuveikti, kad būtų su, sukurtos sąsajos tarp parlamento ir komisijos požiūrio ir e, Europinių bankų požiūrio į šią problemą. Panas Kroicmanas sakė, kad e, būtų e, gerai, jeigu būtų galima kažką nuveikti šioje srityje ir suderinti įvairias iniciatyvas. Tačiau nepaisant to, mes neturėtume kurti naujo finansavimo ligmens. E, svarbiausias dalykas būtų, kad finansavimas, suvokti, kad finansavimas yra esminis, esminė šitos grandinės dalis. Tačiau e, Taip pat reikia suvokti, kad ES turėtų, e, neturėtų kurti naujų struktūrų, kurias būtų sunku įgyvendinti e, ES regionuose. E, nes, pavyzdžiui, yra tokių struktūrų, e, kurios visai gerai veikia, pavyzdžiui, kai kuriuose Vokietijos federalinėse žemėse, o kai kuriuose nelabai. Be to, ponas Kreutzmanas e, paklausė dėl esminių problemų. Man atrodo, esminė problema yra atskaitomybė Briuseliui. E, tai yra toksai didžiulis biurokratinis aparatas ir MVI ne visuomet suvokia, ką jos turi padaryti. Esminis dalykas čia būtų toks, kad į MVI būtų labiau e, atsižvelgta e, ypač kai yra įgyvendinamos tarptautinio matmens programos. Mes savo e, Europos verslo ir inovacijų tinkle ne visuomet galime padėti toms įmonėms, ne visuomet galime padėti joms oficialiai bendradarbiauti tinkle, ypač pavyzdžiui, kai yra kalbama apie naujų rinkų atradimo priemonės, nes visuomet yra e, tokios rinkų atradimo priemonės kelionės yra, e, priemonės yra susijusios su kelionė į konkrečią šalį, kurios rinką nori atrasti, pavyzdžiui, kad ir iš Vokietijos į Austriją. Tokiu būdu ieškoma partnerių ir busimų investicijų. Ir e, mes, pavyzdžiui, mūsų e, tas Europos įmonių tinklas negali lydėti įmonių atstovų į tokias keliones ir konsultuoti jų. Taigi, ateityje reiktų kažkaip gerinti konsultavimą ir šioje srityje. Taip pat ponas Špada paminėjo labai gerą e, problemą, kad KMU apibrieštis yra gana griežta, bet ji ne visuomet atitinka realybę, nes yra sunku kalbėti apie pelną, apie darbuotojų skaičių, apie atlyginim, atlyginimus ir dažnai tarsi yra apeinamos tos tas api, ta apibrieštis, nors mes to nenorėtume. Taigi turime suvokti, kad turi e, galioti ir kažkokios alternatyvios apibrieštis, ypač kalbant apie maksimales ribas. Taip pat jūs paminėjote verslo perkelimo problemą. Aišku, čia finansavimas nėra esminė problema. Iš savo prekybos ir pramonės rūmų mes e, patirtie žinome, kad tai yra tiesiog e, patirties reikalas per, per kuo ilgiau tai veikia, e, tas verslo perkelimas, tuo jis veikia sklandžiau. Pavyzdžiui, e, vienas pavyzdys buvo bendradarbiavimas su Indija, su viena Indijos įmonė, tai buvo dviejų šeimos įmonių bendradarbiavimas ir užtruko keturis metus, kol ta Indijos įmonė galėjo perimti tą verslo patirtį. Uh, E, tačiau mūsų, dabartinėje mūsų tinklo struktūroje kol, kol kas taip pat yra nenumatytas artimesnis bendradarbiavimas su įmonėmis ir konsultavimas šioje srityje. ir, pavyzdžiui, tas rinko atradimas, kaip šiuo atveju Indijos rinkos atradimas, nėra toks paprastas dalykas. E, taip pat svarbus dalykas yra, kad vidaus rinka yra mūsų MVI pagrindinė atrama ir pavyzdžiui Bavarijos. Še, Bavarijos įmonių 60 procentų eksporto yra, vyksta į ES e, valstybės narės. Taigi pagrindinės MVI problemos yra susijusios su ES vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimu kiekvienoje valstybėje narėje ir su biurokratinio aparatu, kuris iš to atsiranda. Ačiū. Dėkoju žodis e, Aleksandrui Spada. Penkias minutės. Dėkoju. Galbūt e, pasikartosiu, kalbėdamas, e, tačiau galvodamas dabar apie temų turinį ir apie konkurencingumą. Buvo klausimas, kaip mes turime užtikrinti mūsų įmonių konkurencingumą. Aišku, darbo sąnaudos dar nėra viskas, tai yra tik tai dalis e, šio, šio aspekto. Ir, kaip buvo pasakyta, e, kai kurios Azijos valstybės, pavyzdžiui, Koreja, kur darbo vertė yra daug kur, kur, e, kur darbo vertė yra labai panaši, tačiau kur kiti aspektai skiriasi nuo e, Europos ir biurokratijos aspektas taip pat yra labai svarbus įmonių konkurencingumo srityje ir netgi teritorinių požiūrių tai yra labai svarbus e, dalykas. Ir galbūt būtų galima tuo požiūriu pavyzdžiui, kaip e, Arabų Emiratuose yra e, padaryta, galėtume galbūt pas mus kažką panašaus daryti, todėl kad regionų konkurencingumas yra esminis dalykas ir reikia jį e, stiprinti. Ir aš vis labiau įsitikinu, kad turime mažinti mokesčius, kurie e, didelė našta slegia inovacijas, mokslinius tyrimus, nes čia yra daug e, konkurencingumo rezervų. Aš e, manau, kad e, ateityje Europa turėtų daugiau pagalvoti apie savo fiskalinę politiką, nes tai yra fundamentalus dalykas. Ir kuomet taisyklės taikomos vienodos Europos Sąjungos viduje, vis dėlto šitie, šitie dalykai yra pakankamai uh, sudėtingi. Toliau kitas aspektas yra susijęs su teisingumo aspektais. Lieta, teis, lietų teisingumo sistemos veikimu. Toliau kartų kaita. Turime e, suprasti, kad e, įmonės e, visų pirma turi būti traktuojamos ne kaip šeimininės įmonės ar, ar, ar panašios, bet kaip vienetai, kurie labai svarbus mūsų ekonomikai. Ir šituo požiūriu turime užtikrinti stabilumą e, įmonėms. Ir čia aš kalbu, aišku, kaip e, verslininkas. Mes e, investavome ilgą laiką, išsiplėtėme, dabar uh, Mūsų įmonė dirba Indijos, Brazilijos, kitose rinkose yra sustiprėjusi ir tuomet mes iš tikrųjų visiškai pasinaudojam tuo anksčiau sukurtu pagrindu. Ir tuo būdu mes siekiame netgi tvirtinti tam tikrą savo kultūrą, įtvirtinti kitur. Ir šituo požiūriu yra svarbus ir esminės reikšmės santykiai su bankais, kaip kad buvo pasakyta. Ir čia dar iš tikrųjų yra daug kas e, kritikuotina. Aš e, labai e, retai esu girdėjęs e, palankių atsiliepimų apie santykius su Italijos bankais, kuomet e, įmonės bando pasinaudoti ES e, lėšomis. Tačiau jas rytyje iš tikrųjų dar yra ką veikti ir ką tobulinti, todėl kad paskolos, ypač teikiamos mažoms įmonėms, lieka dar pakankamai rimta problema tankom, tankomi labai griežti reikalavimai e, bankų ir šitie dalykai iš tikrųjų stabdo kai kurių įmonių e, veiklą ir augimą. Ir čia taisyklės kartais būna per griežtas pirmininkė Dėkuoju. Ponams Lau ir Spada už pasisakymus. O dabar Puiku, tuomet e, periname prie antrosios mūsų posėdžio dalies. Ir kviečiu dabar Liuką Hendriks, UAPME direktorių ir Gabriel Guša, aukšto lygio e, komiteto, kuris nagrinėja administracinę naštą narį. Kalbėjimo laikas tas pats. Norėčiau, kad kalbėtojai kalbėtų po 10 minučių ir paskui komentarams 5 minutės bus skiriamos. Pirmasis pasisakys e, ponas Luke Hendriks. Dešimt minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti įtre komitetą už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiuose klausimuose susijusiuose su MVI konkurencingumu mano pasisakymo esmė yra administracinės naštos mažinimas. Ir iš tiesų aš apie tai kalbėti tik 10 minučių e, yra labai sudėtinga, nes tai e, yra labai svarbi MVI problema administracinės naštos e, mažinimas yra mūsų organizacijos darbo tvarkės pagrindinis tikslas ir aišku su tuo susiduria e, mažos ir vidutinės įmonės savo kasdieninėme gyvenime jau daugelį metų. Ir kol kas nebuvo nuveikta labai daug, kad būtų e, pagerintas mažų ir vidutinių įmonių gyvenimas e, atsižvelgiant į tą administracinę naštą ir komisija nuolat kalba apie administracinės naštos mažinimą ir tai yra jos politinės darbo tvarkės vienas esminių tikslų, tačiau realybėje dėja tai ne visuomet atsispindi. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mes Aišku, pasisakome prieš neproporcingus kaštus, su kuriais susiduria mažos ir vidutinės įmonės, tačiau komisija kol kas e, ne nesiūlo e, mažinti administracinės naštos įmonėms, o siūlo tiesiog taikyti išimtis iš tam tikrų teisės aktų ir mums netrodo tai geras sprendimas. Taip pat reikia nepamiršti, kad MVI susiduria su administracinė našta ir biurokratija taip pat regioninėme ir vietos lygmenyje. Uh, Todėl e, mes manome, kad komisijos ataskaita nelabai atsižvelgia į realias problemas. Komisija teigia, kad ji padės e, valstybėms narėms sumažinti tą administracinę naštą, tačiau kol kas e, ji nieko nedaro konkretaus toje srityje. Taip pat reikia pabrėžti, kad jeigu mes norime supaprastinti ES teisės aktus, tai negali būti daroma pasitelkus tiesiog tokio supaprastinto požiūrio, nes teisės aktų paprastinimas ar supratimo gerinimas yra labai sudėtingas uždavinys. Ir e, kalbant apie teisės aktus ir naujus teisės aktus, pagrindinis e, pagrindinė problema yra tokia, kaip e, tos įmonės galėtų įgyvendinti tuos teisės aktus. Taigi mes nepasisakome prieš teisės aktus apskritai, mes manome, kad jie yra reikalingi, tačiau reikia supaprastinti ne pačius teisės aktus, o procedūras, kaip mažos ir vidutinės įmonės e, galėtų įgyvendinti tuos teisės aktus. E, todėl mes visuomet pasisakome už e, Think Small First arba pradėk nuo mažo principą. Ir mes e, skaitydami komisijos pasiūlymus nemanome, kad komisija eina teisinga linkme. Jeigu yra kuriami teisės aktai tik tuo met, kai jie yra būtini ir jeigu juos kuriant, juos yra atsižvelgiama į mažas ir vidutinės įmonės, jeigu tai būtų daroma, tai tuomet nereiktų taikyti išimčių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat mes manome, kad išimtis, kurios tai, taikomos mikro įmonėms ar mažoms įmonėms e, te, ES teisės aktuose, netgi tokių išimčių taikymas sukurtų papildomą naštą toms mikro ir mažoms įmonėms vidaus rinkoje, nes jeigu joms būtų taikomos išimtis iš ES teisės aktų, tai nereikštų, kad tos mikro ar mažos įmonės e, kad joms nebus, taikomos, nebus taikomi nacionaliniai teisės aktai, nes matome, kad valstybėse narėse ir toliau yra taikomi e, atitinkami teisės aktai, kurie yra susijęs su mažų ir vidutinių įmonių veikla. Ir todėl, e, jeigu toms įmonėms būtų taikoma išimtis iš ES teisės aktų, tai tuomet e, to, atsirastų tokia problema, kad toms MVI reiktų įgyvendinti skirtingus valstybių narių teisės aktus, jeigu jos norėtų veikti vidaus rinkoje. Todėl reikia gerinti e, geresnę galimybę dirbti tarptautiniu mastu, tarp valstybiniu mastu toms MVI. Ir manau, kad e, šiuose e, klausimuose mes e, prasmingai minime kosme programą, nes ji turėtų padėti pagerinti MVI situaciją, o jeigu mes tiesiog aklai taikysime išimtis MVI iš ES teisės aktų, tai tiesiog privestų prie didesnių problemų ir su apsunkintų MVI prieigą prie vidaus rinkos ir e, suskaldytų tą vidaus rinką. Taip pat yra labai svarbu, kad atsižvelgtume į ekonominę realybę, nes iš tiesų rinka, o šiuo atveju, pavyzdžiui, aš kalbu apie tiekimo grandinę, apie rangą, sutarčių perdavimą, e, prakti praktikoje tokie veiksmai e, priverstų MVI e, taikyti tuos teisės aktus, e, kuriems iš tiesų taikoma išimtis joms. Taigi e, situacija taptų dar sudėtingesnė, nes jeigu Europos teisės aktai neatsižvelgs į tą požiūrį, pradėk nuo mažo, think small first, ir bus skirti tik tai stambioms įmonėms, tai tuomet e, tuose teisės aktuose neatsispindės MVI poreikiai ir savybės. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, išimtis taikomos MVI būtų papildoma kliūtis jų plėtrai ir augimui, o jų plėtra e, yra taip pat svarbi problema šiuo metu, nes tas, ta plėtra dažnai yra toksai gana sudėtingas dalykas ir jeigu mes e, darytum, taikytume išimtis MVI iš ES teisės aktų, tai tuomet e, atsirastų problemų, jeigu MVI norėtų įdarbinti papildomus ar naujus darbuotojus, tada reiktų joms laikytis papildomų teisės aktų. Tai reiškia, kad jos pradės e, tos MVI pradės atsargiai elgtis su naujų darbuotojų įdarbinimu, kad nereiktų laikytis papildomų kažkokių teisės aktų. Taigi tų išimčių taikymas galėtų netgi tapti kliūtimi MVI plėtrai. Taigi ko mums reikia? Visų pirma, mums reikia e, MVI. E, su MVI susijusių teisės aktų išbandymo ir taip pat, kad būtų, e, teis, kuriant teisės aktus, atsižvelgiama į MVI ir kad e, e, naujose teisės aktuose proporcingai būtų atsižvelgta į MVI. Ir jeigu yra administracinė našta pernelik didelė MVI, tai tuomet reikia ne taikyti išimtis iš egzistuojančių teisės aktų, bet kurti naujus teisės aktus, nes jeigu jūs norite taikyti išimti 99 procentams įmonių e, iš tam tikro ES teisės akto, tai kyla klausimas, ar tas teisės aktas apskritai yra prasmingas. Ir e, dažnai problema yra ta, kad komisija e, siūlydama naujus teisės aktus, neįsiklauso į e, MVI, į jų poreikius. Taip pat, aišku, reikia čia galbūt keisti ir mąstymo kultūrą. Mes turime kitaip žvelgti į ES teisės aktus. E, mes e, turime laikytis ne tik vieno principo ir taip pat teisės aktus, E, kurti tik tai tais atvejais, kai jų iš tiesų reikia. Taip pat e, komisija pasiūlė, kad e, tas Europos verslo ir inovacijų tinklas galėtų konsultuoti MVI, bet aš čia norėčiau susijęti E, šį pasiūlymą su kosme. Mes e, nepasisakome prieš Europos verslo ir inovacijų tinklą, tą EEN, nes kai kuriuose valstybėse narėse jisai puikiai veikia, tačiau e, mūsų organizacijos patirtis yra tokia, kad daugumoje valstybių narių EEN, tas Europos verslo ir inovacijų tinklas, nepasiekia visų mažų ir vidutinių įmonių. Todėl mes siūlome komisijoje e, atlikti Europos verslo ir inovacijų tinklo reformą, kad ir geriau bendradarbiauti su nacionalinio ligmens įvairiomis agentūromis ir organizacijomis. Dėl kosme programos e, iš esmės mes esame patenkinti šią programą, tačiau e, vienintelis trūkumas yra tai, kad komisijos pasiūlyme dėl kosmenė atsispindi smulkaus verslo aktas, e, Small Business Act. Ir e, E, taip pat programos vertinime tai taip pat neatsispindi ir E, nėra tiksliai kalbama apie tikslus, kokių ba, ba, bus bandoma siekti. Kalbant apie tarptautinį matmenį ir tą internacionalizavimą, mes manome, kad komisija tikrai užsibrėžė teisingus tikslus ir mes manome, kad vienintelis dalykas, kurį reiktų patobulinti, tai būtent Europos verslo ir inovacijų tinklo EEN veikimas Ir e, taip pat reiktų skatinti geresnį, geresnę komunikaciją tarp komisijos ir MVI. Dėkuoju. Dabar žodis e, pana Gabriel Guša. Dešimčiai minučių. Ačiū. Pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, man bus lengviau. Dėkoju už kvietimą ir už galimybę dalyvauti klausimuose. Norėčiau pristatyti veiksmus, kuriuos vykdo Štoiberio aukšto lygio grupė. 2007 metais programa prasidėjo, kuria siekiama sumažinti administracinę naštą. 25 procentais norima sumažinti iki 2012 metų administracinę naštą. Programa iš pradžių susitelkė ties 42 teisės aktais, po to buvo išplėsta šis skaičius iki 72 ir tai sudaro apie 80 procentų ES teisės aktų. 123,8 milijardai euro, eurų galvojama sudaro administracinę naštą. Tad siekis buvo ir tas, kad e, būtų sumažinta našta daugiau nei 40 milijardų, tai yra daugiau nei 33 procentai administracinės naštos. Ir dabar e, pasiektas tikslas yra 27 milijardai, o būsimas tikslas dar yra sumažinti šią e, naštą 13 milijardų eurų. Kai buvo paruošta programa, buvo kartu ir įkurta grupė, kuriai vadovauja Edmundas Štoiberis, buvęs Bavarijos ministras pirmininkas. Grupę sudaro 15 narių iš įvairių valstybių narių. Jie yra sukaupę įvairios patirties įvairiose srityse. Yra taip pat ir šioje grupėje Europos parlamento stebėtojų, taip pat ir regionų komiteto bei kitų institucijų stebėtojų. Kaip antai Aktal ir Regelrodet, Švedijos institucijos vienos atstovų. Grupė jau yra patvirtinusi 30 nuomonių, išplatinus 300 pasiūlymų, kaip galėtų būti sumažinta našta verslui, be kita ko tai būtų elektroninių paraiškų teikimas, taip pat supaprastinta e, metinė atskaitomybė ir visa buhalterinė sistema mikro įmonėms, o taip pat ir numatant kad pasiūlymais galima būtų sutaupyti apie 41 milijardą eurų per metus. Aukšto lygio grupė, kaip minėta, patvirtino nemažai nuomonių susijusių su MVI. Pavyzdžiui, vienoje nuomonėje buvo kalbama apie supaprastintas nuostatas REACH kontekste smulkioms žuvininkystės įmonėms, taip pat smulkioms žemės ūkio bendrovėms. Kalbama apie vieno langelio sistemą. Taip pat ir nuomonėse kalbama apie išimtis įmonėms, kurių rizika yra minimali. Dar vienas dalykas yra geros praktikos ataskaita, siekiant atspindėti ją įvairiose valstybėse narėse ir pailustruoti. Vienas iš pavyzdžių būtų Vokietija ir joje įgyvendinta iniciatyva, kuri vadinasi MVI monitorius. Tai reiškia, kad e, smulkus ir vidutinis verslas įtraukiamas jau pradinėme etape į teisės aktų ruošimą, su įmonėmis yra konsultuojamasi ir jos nuolat dalyvauja procese, pateikdavo savo nuomonę iki teisės akto patvirtinimo. Kitas pavyzdys yra naujų e, direktyvų gyvendinimas pagal principą one in, one out. Tai yra, jeigu viena taisyklė atsiranda ar įvedama nauja našta, vadinasi, sena kažkokia našta ar taisyklė turi būti panaikinta. Taigi yra taikomas tam tikras moratoriumas įmonėms, e, kai tam tikrą laikotarpį įmonėms yra taikoma išimtis ir leidžiama netaikyti tam tikrų nuostatų. Uh, kad jos galėtų prisitaikyti prie atitinkamos teisinio aktų aplinkos, prie pasikeitimo. regioniniai pramonės ir prekybos rūmai iš Vokietijos, Austrijos, Čekijos Respublikos yra sudarę partnerystę ir veikia tarp valstybinių mastų, e, suteikdami informaciją apie atitinkamus teisės aktus MVI. tam, kad tiek įmonių vadovai, tiek tų įmonių darbuotojai galėtų, kaip įmanoma, e, geriau dirbti tarp valstybinių lygių. Kitas dalykės tai yra atmintinė, kurią galima būtų vadovautis, e, siekiant įgyvendinti teisės aktus atmintinės e, punktai būtų tokie paprastesnės nuostatos, nesudėtingas įgyvendinimas, pereinamieji laikotarpiai. Bei galimybę peržiūrėti e, smulkaus verslo akto nuostatas. 2011 metais Komisija pradėjo iniciatyvą, kuri vadinasi mm, teisės aktų ir jų gyvendinimo naštos mažinimas e, smulkiam ir vidutiniam verslui. E, pagal šią iniciatyvą yra numatomos išimtis įmonėms, kurioms yra netaikomos netaikoma tam tikra dalis teisės aktų, tačiau tai žinoma, tokios išimtis turi būti pagrystos. Pagrystos turint galvoje, kodėl atitinkami teisės aktai ir jų dalis turi būti vis tiek įgyvendinamos. 2012 metais komisijos pirmininkas Baroso pareiškė, jog aukšto lygio darbo grupės mandatas bus pratestas iki 2014 metų. siekiant atsižvelgti į smulkaus ir vidutinio verslo um, administracinius procesus ir kad joms būtų lengviau veikti. Apibendrinamas galiu pasakyti, jog šioje grupėje buvo susitelkiama labiausiai ties smulkiomis, mažomis įmonėmis. Nes žinoma, kad jos labai skiriasi nuo didelių įmonių ar vidutinių įmonių. Skirtumai yra milžiniški, be kita ko reikia turėti galvoje ir mikro įmonės. Ir nepamiršti, jog yra e, taisyklių, taisyklių nustatytų visoms įmonėms, kurio, kurių laikytis labai sudėtinga laikytis mažoms įmonėms. Tad e, tą reikia turėti galvoje. Ir galvoti vadovaujantis principų, pirmiausiai galvokime apie mažiausius. E, Mm. Reikia atsižvelgti įvairius lygius. Galbūt galima būtų pagalvoti, kad nereikėtų skirti skirtingų lygių, bet mes norime pasakyti, jog įmonės, mažas įmonės, jų organizacija skiriasi nuo didesnių įmonių. Tad e, ir jų tam tikri veikimo dėsniai vyksta kitaip. Pavyzdžiui, jeigu įmonė perka gaminį Žinoma, kad e, toks vartotojas negalvoja apie tai, e, kokioje įmonėje pagamintas gaminys. Jisai pirmiausiai galvoja apie savo kaip vartotojo apsaugą. Arba kai mes kalbame apie darbo saugą. Žinoma, kad įmonėse turi galioti darbo saugos reikalavimai. Ir vienoje pirmųjų aukšto lygio grupės nuomonių buvo kalbama apie direktyvas kuriuose kalbama apie metinius balansus ir e, įmonių finansinę atskaitomybę. Yra balansai, kurie yra sudaromi pačioje įmonėje. Ir jeigu nedalyvauja tretieji, e, tokie balansai nėra skelbiami, jie yra perduodami tik tai mokesčių inspekcijoms. O mes galvojame, kad yra atvejų ypatingai susijusių su mikro įmonėmis, kuriems turi būti numatomos išimtis, žymiai supaprastintas balanso pateikimas. Kokios yra tos įmonės, kurių siekiame? Jos nebūtinai turi būti įtvirtintos bendrijos teisės aktuose. Tai nebūtinai turėtų reikšti, kad įmonės netaiko tam tikros tvarkos. Ne vien tik tai, tai reiškia, kad um, nacionaliniais teisės aktais nebūtų užkraunama papildoma našta įmonėms, kuriams yra taikoma išimtis. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Rubik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą kolegai Henriks, kadangi diskutuojame apie išimtis. Norėčiau paklausti, man atrodo, kad pagrindinis dalykas būtų kurti paskatas, kad, žmo, kad įmoninkai kurtų savo savarankišką verslą. Taigi, kokios tos paskatos galėtų būti ir jeigu kažkas nori kurti savo verslą, koks galėtų būti scenarius, nes mes matome, kad moti, moteris turi didžiulį potencialą verslo srityje ir tikriausiai turėtume kurti paskatas, e, kad jaunas moteris, merginas skatintume kurti savo verslą. Toliau kita problema, kai yra perimamos įmonės, ką galime padaryti, kad būtų įdomu perimti verslą, perimti įmonę su visa atsakomybė. Ir trečiasis etapas, ką reiktų padaryti, kad savarankiškas e, verslas e, susidurtų su paskatomis įdarbinti naujus darbuotojus Taigi e, čia mes turime kalbėti apie du aspektus - apie įmonių atsakomybę ir darbuotojų atsakomybę. Taigi kokias priemonės e, galėtume pasitelkti tam, kad 35 milijonai savarankišką verslą vykdančių verslininkų e, kurtų darbo vietas, įdarbintų kitus žmonės, nes aišku, tai taip pat yra susijęs su rizika ir dėl to dauguma savarankišką verslą vykdančių verslininkų nusprendžia neįdarbinti naujų darbuotojų, nes ta rizika pasidaro e, pernelik didelė. Mes e, turime e, Erasmus programą jaunimui ir ITRE komitetas labai, labai skatina tą programą. Ar jau susidūrėte praktikoje su tos programos įgyvendinimo vaisiais kažkokiais? Ačiū. Pone Fort, dėkoju. Norėčiau paliesti keletą dalykų. Čia iškilo tarsi toks prieštaravimas Mes žinome, kad smulkus verslas e, iš tiesų yra susijęs su stambiu verslu ir tas smulkus verslas yra susijęs su įvairiomis sritimis, įvairiais sektoriais. Ponas Hendriks pabrėžia, kad mes neturime sudaryti papildomų kliučių smulkaus verslo plėtrai ir augimui. Ir, e, pavyzdžiui, ponas Rubikas jau minėjo apie tokią, tokią kliūtį, kuomet įmoninkai nenori įdarbinti naujų darbuotojų. Taigi, nemanau, kad. Aišku, visuomet smulkiam verslui būtų galima taikyti išimtis iš tų teisės aktų, kurie galioja stambiam verslui. Tačiau man esminis klausimas yra toks, ar mums reikia uh, kažkokių e, specialių išimčių ar mažesnių slengščių e, mažoms įmonėms. Ar mes norime, kad teisės aktai galiotų visoms įmonėms, galbūt e, tik tai su tam tikrais supaprastinimais kai aš savo regione susiduriu su MVI, manęs nuolat klausia apie išimtis susijusias su įvairiais teisės aktais, e, nes smulkus verslas iš tiesų ne visuomet gali įgyvendinti visas taikomas taisyklės, tačiau E, mes, o taip pat ir komisija, kuomet teikiame kažkokias pataisas, mes turime galvoti, ar tas teisės aktas bus taikomas visiems, ar jis galios visiems. Ir mes turime būtinai e, atlikti poveikio vertinimą, netgi tų pakeitimų, pataisų, kuriuos e, siūlome. Ir manau, kad tas požiūris Think Small First, pradėk nuo mažo, taip pat e, turėtų būti plačiau taikomas Ir aš manau, kad svarbiausia visuomet pabrėžti, ar tas teisės aktas galios visiems e, ar ne, kad smulkui, smulkiam verslui nereiktų kovoti dėl kažkokių palengvinimų ir kad nebūtų taikomi kažkokie barjerai, e, kurie būtų susijęs su darbuotojų skaičiu, bet manau, kad iš tiesų tie barjerai, tos kliūtis jau dabar egzistuoja. Ir taip pat jūs pabrėžiate labai svarbų aspektą, jeigu, pavyzdžiui, teisės aktas turi kažkokį neigiamą poveikį MVI, tai kodėl tada apskritai tas teisės aktas yra taikomas. Aš palaikau jūsų šitą mintį, tačiau kita vertus aš galvoju, kad e, kai kurie teisės aktai turi galioti būtent stambiam verslui, kad e, būtų reglamentuojami monopoliai. Taigi, manau, kad mes e, taip pat turime e, suvokti, kurie teisės aktai turi galioti ir, ir smulkiam verslui. Grazie, la parola kolega Udi. Dėkuoju, žodis kolegai Udi. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams, Aš labai susidomėjęs klausiausi pono Hendriks pasisakymo, jis labai kritiškai atsiliepė apie Europos komisiją, tikiuosi, kad Europos komisija klausosi ir kad e, jinai e, reaguos. Jisai sako, kad e, nereikėtų išimčių mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet reikėtų supaprastinti taisyklės. Tai yra labai įdomi temą, nežinau, ar turėtume dabar diskutuoti šitą temą. Tad e, užuot e, darius tas e, išimtis ir turint omenyje, kad supaprastinimas taip pat turi labai didelę reikšmę stiprinant konkurencingumą su tais kontinentais, su kuriais mes konkuruojam - Indija, Brazilija, Junktinės valstijos. Tuo tarpu didelėms įmonėms mes numatom specifines taisyklės. Nėra išimčių mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet yra specifinės taisyklės didelėms įmonėms. Tuo tarpu didelės įmonės yra susijusios su, su e, tokiais, tokios svarbos socialiniais ir ekonominiais faktoriais, kad e, problemas šitų įmonių lygmenių gali sukelti labai rimtų pasiekmių. Aš manau, kad e, Štoiber grupės e, kompetencijos klausimas yra šitie dalykai. Aš e, norėčiau paklausti pirmininko Baroso, kokiu priemoniu jisai ėmėsi remdamasis jūsų pasiūlymais ir ar jis apskritai atsižvelgė jūsų pasiūlymus. Turiu e, galvoje e, šitos aspektus. Ir valstybės narės netarė savo žodžio šitais klausimais. Dėl socialinių, fiskalinių aspektų. Aš manau, kad supaprastinimo aspektas turėtų būti užtikrinamas ir ES, ir valstybių narių kartu tam, kad e, mūsų kontinentas galėtų funkcionuoti pasitikėdamas savo jėgomis, nes e, dažnai yra nepasitikima mažomis ir vidutinėmis e, įmonėmis, jos greičiau tikrinamos. Tačiau, e, kad šitos dalykus išspręstume, reikia, kad ir ES ir valstybės narės veiktų iš vien. Benstein. Formand, e, mit spørgsmål rejser sig til spørgsmål. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas susijęs su administracinės naštos aspektu. Apie tai iš dalies kalbėjo ponas Udy, aš nekartosiu, ką jisai sakė, sutinku su tuo, ką jisai sakė, bet aš savo raštu norėčiau pasakyti štai, ką nuo 2001 metų domiuosi e, šituo aspektu ir dabar. Žiūrint atgal į praeitį, galim pasakyti, jog parlamentas, komisija ir, ir, ir, ir, ir taryba didina tik tai administracinę naštą, kuri yra numatyta teisės aktuose. Uh, vidutinėms ir mažoms įmonėms labai svarbu žinoti, ar yra numatoma ateityje mažinti tą naštą. Tokį tikslą vis dėlto reikėtų nusistatyti. Kol kas tik tai kalbam apie tai, bet reikia konkrečiai siekti šito tikslo. Reikėtų sumažinti 25 procentais tą naštą ateityje. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu. E, Dėkoju. Man atrodo, kad niekas daugiau nenori pasisakyti. Todėl dabar žodis pirmiausiai Liuk Hendrik. Penkioms minutėms. Yeah, Dėkoju. Ponas Rubikas išėjo, bet aš pirmiausia norėčiau atsakyti į jo užduotus klausimus ar pakomentuoti jo išsakytas pastabas. Iš tiesų, mes turime suprasti, kas yra pagrindinis motyvas pradėti savo verslą. Pirmasis tikslas, kuomet yra pradedamas savarankiškas verslas, yra tai, kad e, tas žmogus, kuris kūrė savarankišką verslą, nori įgyvendinti savo svajonę, nori kažką atlikti, nuveikti savo gyvenime. Ir, tai, ir pagrindinis tikslas yra kažką sukurti. Reiškia, tas žmogus nori kažką sukurti ir tai mes turime atsižvelgti. Toliau kitas svarbus aspektas. Tam mes turime kurti palankę verslo vystimui aplinką, e, kad tas verslininkas taptų geru verslininku, kad jo verslas būtų sėkmingas. Toliau kitas etapas yra įmonės tikslai E, kai yra kuriama įmonė, kokie jos yra tikslai. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, e, kad kuriant įmonę, e, pagrindinis tikslas yra ne darbo vietų kūrimas, bet savo svajonės įgyvendinimas, kad ir kaip šokiruojančiai tai e, skambėtų, kai, versli, kai jeigu tam verslininkui iškils poreikis turėti daugiau darbotva, darbuotojų, jis aišku juos įdarbins, bet pagrindinis tikslas nėra darbo vietų kūrimas. Toliau, kaip būtų galima pagerinti. E, Įmonių perdavimą jauniems žmonėms. Tai yra viena iš vidinių mūsų verslo organizacijų problemų. Komisija e, dešimtajame praėjusio amžiaus deš, e, dešimtmetyje jau e, savo vienoje rekomendacijoje kalbėjo apie šią problemą ir e, mes turėtume padėti, mūsų organizacija turėtų padėti kurti tokį samoningumą tarp jaunų verslininkų, kuomet jie perima verslą. Taip pat turime kalbėti apie teisės aktų visą palikimą ir taip pat turime suvokti, kad įmonių teisė kol kas, ES įmonių teisė kol kas nėra e, palanki įmonių perdavimui. E, Ir čia taip pat reiktų paminėti ir, ir netinkamus nacionalinės teisės aktus ir komisija, aišku, pat, yra pateikusi gerų rekomendacijų, tačiau labai gila, kad tos rekom, į tas rekomendacijas nebuvo atsižvelgta valstybių narių ligmenyje. Dėl to, ką pasakė ponia Ford, aš nežinau, ar mūsų nuomonės taip iš tiesų skiriasi. Aš turėjau tik 10 minučių, kad e, paaiškinčiau savo poziciją dėl geresnio reglamentavimo, bet e, pamiršau paminėti tokį dalyką, kad be to think small first, pradėk nuo mažo principo, mums reikia nepamiršti ir proporcingumo principo. Ir aišku, turi būti teisės aktų, kurie galiotų tik stambioms įmonėms, tačiau tai yra išimtis, kalbant apie visus teisės aktus. Taip pat ir e, ataskaitose yra didžiulis prieštaravimas tarp e, išimties ir leng palengvinimo kažkokio nuostatų. E, netgi komisijos ataskaitoje tai yra, nu, šitos dvi savokos yra nuolat painiojamos. Tačiau mūsų organizacijos pozicija yra labai aiški. Mes pasisakome prieš išimtis, bet pasisakome už e, tam tikrų nuostatų palengvinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, taip pat jūs pakomentavote mano pastabą e, ir sakėte, kad e, pas, pakomentavote mano pastabą dėl to, kad bus e, sukurta papildoma našta, papildomi barjerai, kurie, nele, kurie apsunkins MVI prieigą prie rinkos. Jūs sakėte, kad tie barjerai jau ir dabar egzistuoja. Taip, iš tiesų jie egzistuoja, bet jų dar padaugės, tų kliūčių dar paaugė, padaugės vietoj to, kad sumažėtų. Todėl, e, kuriant, inicijuojant teisės aktus, reikia visuomet turėti omenyje tą pradėk nuo mažo ar think small first principą. Taigi, manau, tiek, ponė Rubikai, jūsų klausimus jau atsakiau, bet jūsų nebuvo. Grazie, la parola. Dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas. Uh ponui Gučio. Ačiū pirmininkė. Atsakydamas Jums, ponė Rybigai, apie paskatas, pasakysiu štai ką. Mano kaip įmonės savininko patirtis rodo, kad nereikėtų savo komplikuoti gyvenimo. Reikėtų paprastų taisyklių. Žinoma, kad reikia saugoti vartotojus, darbuotojus, bet remiantis paprastą sistemą. Štai kokios yra paskatos. Tad paskata yra ir ta, kai nėra per daug barjerų ir kliūčių. Ponas Hendriksas pasakė, jog e, įmonių vadovai tik tai nori vykdyti verslą ir neturi laiko gilintis į e, visas teisės aktų detalės. Reikia tą turėti galvoje. Laikas, kuris e, įmonėje yra skiriamas teisės aktų nagrinėjimui, e, stambioje įmonėje, žinoma, yra vienoks, o smulkioje įmonėje visai kitoks smulkios ar mikro įmonės e, savininkas gali net iš viso neturėti laiko tokiems dalykams. Taip pat buvo kalbama apie e, naujų etatų kūrimą. Junktinėje karalystėje yra daug įsisteigusių smulkių įmonių ir jeigu visos jos sukurs dar po papildomą etapą, uh, etatą, tai turėkime galvoje, kad galbūt mintis ir graži, bet ne visada taip jau paprastai įgyvendinama. Nes kuriant etatus turime atitikti tam tikrus keliamus reikalavimus. Ir tokiu atveju žinoma, kad labai pasitarnautų supaprastinta sistema. Žinoma, kad viskas yra žymiai sudėtingiau, jeigu e, įmonės savininkui reikia užpildyti daug e, formų, paraiškų, tad supaprastinimo klausimas yra reikalo šerdis. Klausimas yra toks, ar tai turėtų būti pagrindinis principas, supaprastinimas smulkioms įmonėms? Ne, tai neturėtų būti bendro pobūdžio principas, bet mm, turime suvokti, kad paprastumas turi reikšti geresnį suvokiavumą, kad piliečiai galėtų suvokti teisės aktų reikalavimus, o taip pat ir įmonių savininkai. Tad e, dėl to reikia paprastesnių taisyklių be kitako ir smulkioms įmonėms. Na, o klausimai, kurie yra susiję su aukšto lygio grupe. Atkreipia dėmesį į tai, jog parlamentas ir komisija kuria papildomas uh, papildomus e, teisės aktus, e, ar keičia juos smulkioms ir e, mikro įmonėms, bet būtent tas yra daroma dėl to, kad aukšto lygio darbo grupė pateikia tokias rekomendacijas, su jomis yra sutinkama ir jas perima teisės aktų leidėjai pateikdami teisės aktų iniciatyvas. Nacionaliniai ekspertai valstybėse narėse taip pat įsitraukia į šį darbą. Komisijoje tai yra darbo grupė, kurią sudaro nacionaliniai ekspertai. Bet jos struktūra yra truputėlį kitokia kitokia nei kad Štoiberio darbo grupės struktūra. Ji žiūri viską dar iš aukščiau. Bet aš minėjau, kad jau dalis šios darbo grupės tikslų yra įgyvendinta. Jau 25 procentai tikslų yra įgyvendinti, tad mes jau matome, jog sėkmingai dirba ši darbo grupė, nors ne su visais pasiūlymais yra sutinkama, bet jinai tęs darbą. Dėkoju. Baigiame tuo būdu antrosios dalies pasisakymus ir diskusijas. Dėkojame pranešėjams e, ponui Hendriks ir ponui Gučia už jų pranešimus.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 Bene, allora abbiamo fatto il cambio per il terzo panel di questa. Pradedame trečiąją šio rytmečio posėdžio dalį. Ir dabar suteiksiu žodį, beje, iki šiol pavyko mums per daug nepavėluoti, ir visi laikėsi kalbėjimo laiko. Tad dabar suteikiu žodį ponui Daniel Klokiai, kuris yra Business Europe direktorius. Prašom, žodis jums 10 minučių. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame klausime ir norėčiau taip pat padėkoti įtrei už šio klausimo iniciatyvą. Man atrodo, kad visi mes sutarėme, kad šio klausimo tema mm, yra susijusi su darbo tvarkė, kurią sudaro trys esminiai tikslai. Visų pirma, kaip pagerinti e, pasaulinės prekybos galimybės. E, tai yra tiesiog klasikinės prekybos darbo tvarkės dalis. Toliau antras kaip padidinti MVI konkurencingumą, kad jos e, būtų konkurencingos pasaulinė lygių. Ir toliau trečias tikslas, kaip e, pagerinti gerą tiekimo paslaugų grandinę kurioje būtų skatinamas geresnis bendradarbiavimas. Norėčiau daugiausia kalbėti apie šį paskutinį trečią e, tikslą, kuris yra susijęs su komisijos komunikatu dėl smulkaus verslo. Norėčiau pri, pristatyti bendrą paramos sistemą, kurioje, e, kaip jūs žinote, sudaro apie 300 e, įvairių viešo sektoriaus programų, kurios padeda didinti tarptautinį MVI matmenį. Ar ta programa yra gera, veiksminga? Ir pagal šią programą yra pristatoma tam tikra įrankių dėžutė, pagal kurią e, MVI skatinamos investuoti ne ES šalyse. Tačiau reikia pabrėžti, kad tie įrankiai, tos priemonės nėra pačios geriausios, kad būtų galima išnaudoti tose šalise slypinti verslo potencialą. Yra tam tikrų spragų ir e, taip pat nėra užtikrinamas geras ryšys tarp atskirų rinkos veikėjų. Todėl mes siūlome, kad komisija e, turėtų nustatyti tam tikrus prioritetus šioje srityje. Aišku, čia Ir tie prioritetai turėtų būti susijęs su europiniu matmeniu, europinė dimencija. Tačiau kalbant apie tą europinį matmenį, nereikia e, kalbėti apie tokį idealistinį požiūrį e, ir galvoti, kad tas matmo padės pagerinti ES įmonių prekybos galimybės. Šis tikslas galėtų būti vienintelis geras modelis, kuris padėtų skatinti įvairias paramos sistemas. Tačiau e, tos paramos sistemos turėtų e, būti jautrios ir jautriai reaguoti į europinį bendradarbiavimą. E, tam tikros paramos. E, sistemos galėtų būti e, tam tikri finansavimo ištekliai, kitos galbūt galėtų e, būti e, taikomos tam tikro masto ekonomikoms ir netokios orientuotos į konkurencingumą. Mes rekomenduojame, kad e, tokios paramos sistemos ES lygmenių turėtų atitikti dvi sąlygas. Visų pirma, turėtų suvokti, kad egzistuoja masto ekonomikos. Ir antras tikslas būtų e, skatinti e, tam tikrų paslaugų e, gerinimą siekiant tarptautinio matmens MVI veikloje. Taip pat kitas svarbus aspektas yra bendri veiksmai ir tai yra ne, stra, ne strateginis tikslas, o konkurencingumo iššūkis tokia, tokia veikla kaip e, geresnės aplinkos e, verslui skatinimas e, ir tiekimo grandinės gerinimas būtent atitinka šiuos tikslus. Business Europe palaiko komisijos pasiūlymą, kad būtų gerinama sąveika tarp vietos ligmens ir jo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Mes remiame idėją, kad būtų kuriami tam tikri informaciniai bankai e, trečiose šalise prieiga prie tų informacinių bankų ar informacinių centrų turėtų būti užtikrinta tiek europinėms MVI, tiek įvairioms organizacijoms. Tikriausiai e, visi suvokiame, kad pagrindinė informacija yra susijusi su, kuri būtų teikiama apie veiklą rinkoje, turėtų būti nemokama, o visokia papildoma informacija turėtų būti mokama. Beje, šiame kontekste mes e, remiame kosmės finansinės iniciatyvas, kurios padėtų gerinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp paslaugų tiekėjų. Taip pat mes veikiname komisijos idėjas, kad būtų uh, sudarytas egzistuojančių paslaugų planas ir kad tokiu būdu būtų gerinamos bendradarbiavimo galimybės. Tačiau mes taip pat norime, kad tame plane būtų įtrauktos, įtrauktas e, paslaugų kokybės elementas. Tai yra, kad būtų vertinamos e, tame plane teikiamos paslaugos, nes be to vertinimo, kokybės vertinimo nebūtų įmanoma e, sukurti gerai veikiančios sistemos. Norėčiau e, dabar pakomentuoti tinklą, įmonių tinklą, kurio tikslas yra tarptautinis e, matmuo. Kai mes klausome Business Europe atstovų ir jų EEN, e to Europos verslo ir inovacijų tinklo vertinimo, mes matome, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse MVI gana teigiamai vertina tą tinklą, o kitose valstybėse narėse neigiamai. Ir tai priklauso nuo paslaugų, kurios teikiamos tam tikrose tose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse tos EEN paslaugos nėra gerai integruotos ir nėra e, gerai koordinuojamos su nacionalinėmis vietos iniciatyvomis. Ir tokiu būdu e, veikla nėra veiksminga ir jinai kartais persidengia ateityje EEN paslaugų, e, paslaugas teikiančios organizacijos turėtų e, veikti aktyviai, pavyzdžiui, e, padėti ieškoti kandidatų internacionalizacijai, o nelaukti, kol į tą e, Europos verslo ir inovacijų tinklą EEN kreipsis įmonės. Taigi tas tinklas turėtų aktyviai reaguoti į esamą situaciją. Tam, kad būtų pasiekta pažangos, mums reikia Europos verslo ir inovacijų tinklo EEN vertinimo ir tas vertinimas turėtų būti grindžiamas ne tik statistikos parametrais, bet taip pat ir veiklos kokybės e, parametrais, kad galėtume įvertinti, ar teikiamos paslaugos prisidėjo prie e, MVI internacionalizavimo ar ne. E, Taip pat e, skatinant EEN veiklą reikėtų gerinti valdysenos modelį. Dabartinė valdysena, dabartinė struktūra, dabartinė administravimo struktūra nėra susijusi su EEN partnerių e, aktyviu įtraukimu. E, aš čia turiu omenyje įvairias verslo asociacijas, ir jų įtraukimą į EEN prioritetinių tikslų nustatymą. Ir ir į sprendimų prieimimo struktūrą. Ir mes tikimės, kad komisija dar patobulins savo pasiūlymą dėl, dėl šių aspektų. Taip pat e, mes turime siekti, tarp valstybinio bendradarbiavimo, dėl to komisija turėtų įvertinti ir pagerinti visą ES e e, MVI paramos priemonių paketą ir skatinti, kad e, būtų optimuojami kaštai. Tas programų įvertinimas ypač reikalingas kosme programai, nes reikia išsiaiškinti, ar e, at, dabartiniai veiksmai atitinka esamas sąlygas. Taip pat reikia platesnio vertinimo, e, kuris apimtų ESMVI centrus ir e, su MVI susiję, susijusias programas bei e, mokymo programas bei klasterių programas. Business Europe remia MVI internacionalizavimą per klasterių sistemas. Taip pat reikia skatinti eksportą ir e, mes todėl sveikiname komisijos iniciatyvą, kad ji bando kurti tarptautinius konsorciumus ir e, programas, kurio, kurių metu būtų ap, apmokami vadybininkai dirbti šioje srityje. Ir baigdamas norėčiau grįžti prie platesnio e, strategijos e, įvertinimo. E, manau, kad įmonių internacionalizavimas prisidės prie įvairių ES politikos sričių geresnio įgyvendinimo ir tai atsispindi e, bankų kapitalų reikalavimo direktyvos peržiūroje, peržiūroje ir mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas taip pat didelį dėmesį skiria šiam teisės aktui ir jo peržiūrai. Taip pat mes turime kalbėti apie e, apie europinio kapitalo įmonių veiklą trečiose šalise ir tos veiklos skatinimą. Dėkuoju. Dabar Austrijos e, pramonės ir prekybos rūmų atstovai žodis. Uh, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, aš iš praktikos pusės e, kreipsiuosi juos, nes e, jūs nesveikiu šioje srityje jau apie 20 metų. Austrijos ekonomikos rūmai buvo įsteigti 1848 metais ir tai buvo viešosios teisės rūmai. E, ir ja, jiems priklauso apie 440 tūkstančių įvairių Austrijos įmonių, tame tarpe ir MVI. Taigi MVI problemos mums yra tikrai aktualios. Mes esame europinio požiūrio advokatai, mes e, aktyviai veikiame europinę dvasę ir mūsų uh, E, pirmininkas taip pat siekia gerinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis institucijomis, ypač su Europos parlamentu ir komisija. Mes taip pat priklausome e, Europos verslo ir inovacijų tinklui Austrijoje ir e, manome, kad tas tinklas gerai veikia remdamas MVI ir skatindamas jų internacionalizavimą e, Austrijos ekonomikos rūmai turi teisinį, teisinius įgaliojimus ir e, įgaliojimus finansuoti priekybos skatinimo programas e, Austrijoje. Iš savo patirties mes galime sakyti, kad mes esame viena didžiausių priekybos skatinimo e, organizacijų Europoje, kuri jau veikia 65 metus. E, mes turime apie 115 biurų įvairiose pasaulio šal, šalise ir e, dažnai mūsų darbuotojai taip pat veikia Austrijos ambasadose ir atstovybėse, nes tokiu būdu galime geriau pasiekti savo tikslo. Taigi mes aptarnaujame apie 20 tūkstančių austrų įmonių per metus ir tai dažniausiai yra MVI. E, mes surengėme apie 1200 e, e, internacionalizavimui skirtų renginių toms įmonėms ir mes taip pat rengėme įvairių sektorių rinkos ataskaitas, kurias teikiame tam įmonėms. Taip pat turime internetinį portalą, kurį kasmet aplanko apie 2 milijonai lankytojų iš viso pasaulio. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad tas internacionalizavimas arba tarptautinis matmuo prasideda ne europinėme, o vietos lygmenyje. Todėl mes e, turime glaudžiai bendradarbiauti su vietos organizacijomis. Norėčiau e, grįžti prie to, kas yra tas prekybos skatinimas, tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir kokie, pagri, kokios yra pagrindinės problemos e, su tuo susijusios. Ir viena iš tų problemų e, yra susijusi su pasaulio banku, nes ekspert, eksporto parama, ypač MVI, yra susijusi su geresniu informavimu ir eksporto skatinimo agentūros turėtų būti veikti arčiau e, tų kompanijų, kurioms ir įmonių, kurių veikla, veiklai jos turėtų padėti. Ir turime suvokti, kad čia neužteks tik viešojo sektoriaus lėšų, ir būtent europinėse diskusijose mes turime e, daryti viską, kad e, teisės aktai būtų geriau suprantami MVI, nes jeigu jie bus labai sudėtingi, jeigu bus įtraukta daug veikėjų, e, tai tuomet didės ta administracinė našta ir mes tik atgrasysime MVI. Taigi mes turime daryti viską, kad teisinė sistema būtų e, supra, suprantama ir kad jie būtų pas, pasitikima. E, e, Austrijos priekybos skatinimo sistema yra e, federalinių ekonomikos rūmų darbo dalis ir mūsų rūmai e, yra finansuojami iš narystės mokesčių, kurio, kurio, kurį moka įmonės. Ir taip pat e, dalis, dalį mūsų lėšų sudaro e, E, Austrijos ekonomikos reikalų ministerijos skiriamos e, lėšos tam tikroms programoms. Ir čia aš turiu menyje programas, kurios yra e, skirtos įvairių paslaugų, ypač, pavyzdžiui, inžinierijos e, ir, ir, naujų, ir su naujomis technologijomis susijusių paslaugų skatinimui. E, E, Europos Sąjungoje tarptautinio matmens diskusijos nėra naujos, jos jau vyko seniai ir Europos komisijoje ir mes manome, kad komisija čia turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ir jau tai buvo paminėta ir ankstesniuose pasisakymuose. E, pagrindiniai dalykai čia turėtų būti prieiga prie rinkos ir e, prekybos politikos gerinimas. Ir todėl mes manome, kad komisija turėtų veikti arčiau įmonių arčiau e, tų europinių MVI. E, rinkos prieigos duomenų bazė, e, manau, yra viena, viena iš tų priemonių, kurioje tikrai egzistuoja sąveika tarp įmonių ir jų atstovybių užsienyje. Ir pagrindinė patirtis, e, su kuria susiduria ES e įmonės, kai jos žengia į tarptautinės rinkas, e, jos negauna pakankamai informacijos. Toliau kitas svarbus aspektas yra lobizmo veikla, europinio lobizmo veikla. Manau, kad Europos ES išorės veiksmų tarnyba čia taip pat turi nuveikti savo darbą ir mes jau turime patirties Kinijoje, pavyzdžiui, e, kuomet e, visi Europos valstybių prekybos ir pramonės rūmai e, veikia iš vien, e, siekdami geresnės prieigos prie Kinijos rinkos ir e, prekybinių kliūčių sumažinimo. Taigi šiuo pavyzdžiu galime pasiremti, manau, kad tokios programos veikia. Ponas Rubikas paminėjo Erasmus programą jauniems verslininkams ir tai taip pat yra geras pavyzdys ir manau, kad e, Europos komisija turėtų gerinti įvairias programas bendradarbiavimo su, pavyzdžiui, Koreja, su kitomis Azijos šalimis, galbūt netgi E, renkti tam tikras mokymo programas Japonijoje, Korejoje, kuriuose dalyvautų ESMVI atstovai. Ir aš žinau, kad žmonės, kurie dalyvavo tokiuose programuose, bent jau iš Austrijos įmonių pusės, iš tiesų sakė, kad jos yra kol kas pakankamai sudėtingos. mes taip pat turime suvokti tą konkurencingumo situaciją, kad, pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija yra, jos glaudžiai bendradarbiauja, įmonės glaudžiai bendradarbiauja, tačiau nepaisant to vis tiek yra konkurencija ir tą patį galima pasakyti apie kitas kaimynės, Italiją, Čekijos Respubliką ir taip toliau. E, skatinant e, prekybą, e, turėtume taip pat siekti pridėtinės vertės vertės. Ir manau, kad čia svarbiausias dalykas yra toks, kaip europinė sistema galėtų būti geriau suprantama europinėms įmonėms. Ir manau, kad būtent šio uždavinio įgyvendinimas yra didžiausias iššūkis ir kol kas mes dar neradome atsako į šį iššūkį ir tą turėtume padaryti ateityje. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad Prekybos skatinimas yra didžiulis iššūkis e, tiek ES institucijoms, tiek, tiek MVI veikiančioms Europos, e, Europos Sąjungoje. Ir mes čia turime kalbėti apie naujų rinkų atradimą, bet taip pat turime suvokti, kad ES MVI turėtų būti tiekimo grandinės dalis ir reiktų skatinti jų E, patirties pasikeitimą. Taip pat mes turime galvoti apie tikslinės rinkas, taip pat apie, pavyzdžiui, BRIC šalių rinkų atradimą. Ir dažnai ES e institucijos, ypač komisija, negalvoja apie mažas ir vidutinės įmonės, kai kūrė tam tikras programas. Kaip jau minėjau, lobizmo veikla gali sukurti pridėtinės vertės ir tai galėtų būti tikrai e, veiksminga priemonė, kuri padėtų ES įmonėms. Pavyzdžiui, galime čia pasitelkti pavyzdį, pavyzdį iš mūsų bendradarbiavimo su Latino Amerikos šalimis, kur nebuvo aiškus komisijos priekybos politikos tikslai ir e, dėl to yra sunku įmonėms, kurios bendradarbiauja su Latino Amerikos šalimis. E, e, taip pat manau, kad masto ekonomika taip pat yra svarbus aspektas ir mes turime remti bendrą europinį po, požiūrį. Taip pat yra labai svarbu, kad dabartiniai MVI paramos mechanizmai būtų gerai matomi. Tos priemonės veikia, tačiau reikia užtikrinti, kad jos būtų prieinamos MVI ir kad ta prieiga būtų užtikrinta ne tik užsienyje, bet ir vietos bei regionų lygmenių. E, taip pat reikia daug nuveikti rinkos atradimo ir įvairių mokymo programų srityje. Ir manau, kad e, reikia suvokti, kad MVI, kaip ir visos įmonės, visų pirma nori turėti patikimus partnerius. Taip pat yra labai svarbu, kad MVI savo veikloje taip pat turė, rastų kažkokią pridėtinę vertę, atrastų tikslinės rinkas Ir taip pat e, reikia gerinti dabartinės struktūras. Ir taip pat, pavyzdžiui, kalbant apie Kiniją ir jos rinkos atradimą, pavyzdžiui, reikia nepamiršti tokios problemos, kad kai kurios e, paslaugos siūlomos tarsi dvigubai, jos persidengia. Taip pat e, reikia visuomet turėti omenyje gerą mokesčių mokėtojų lėšų paskirstimą. Dėkoju už pasisakymus. Dabar žodis e, ponui Rybik. Ačiū pirmininkė. Norėčiau akcentuoti, kad pasisakymas atspindi esmę tos krypties, kurią turi judėti ES, tai yra susipaprastinimo kryptimi, skaidrumo ir aiškios pasiūlos mūsų įmonėms. Kelimi neseniai buvau Brazilijoje, Junktiniuose Arabų Emiratuose, tai yra už ES ribų. Ir pagrindinė tema verslo bendruomenėse yra vizų supaprastinimo režimas komitete jau prieš kažkiek laiko kalbėjome apie vizų, supaprastintą vizų režimą mokslininkams ir atitinkama direktyva šią temą, galbūt būtų verta pagalvoti ir apie supaprastintą ribų e, vizų režimą e, smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, kurie veikia tarptautiniu mastu, kad jiems būtų lengviau. Man būtų įdomu, kokie būtų jūsų pasiūlymai kokiu galbūt, kokiu keliu galima būtų eiti e, šią prasme supaprastinant vizų režimą. Kitas dalykas yra diplomų pripažinimas. Tai yra dvišalių požiūrių e, nagrinėjamas dalykas. Galbūt e, reikėtų ES dvišalių susitarimų su kitomis pasaulio šalimis diplomų pripažinimas yra e, be galo svarbus pagrindas. Ir trečias klausimas tai yra dvigubos apmokestinimas. Kokia padėtis? Labiau turėtų atsidurti šį temą mūsų dėmesio centre, nes iš to žiūrėsime, kaip galėtumėm sustiprinti savo eksportą ir e, importą be kita ko. Pavyzdžiui, jeigu lygintumėm save su Junktiniais Arabo Emiratais ir pamatytumėm, kad e, įmonėms yra taikomi 0 procentų mokesčiai, tai vargu ar galime su jais varžytis. E, Kokiu alternatyvų matote šioje srityje? Žodis e, Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau labiau bendro pobūdžio klausimą pateikti per. Turiu galvoje septintą pagrindų programą. Ten yra siūloma sukurti Europos technologijų platformą. Ir kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, E, ta platforma numatė tam tikrų lengvatų, be kita ko, ir mokslinio tyrimų srityje bendraujant su didelėmis įmonėmis. O paskui ta idėja kažkaip buvo primiršta. Turiu galvoje, kad e, žiūrinti tai per Italijos pramonės e, prizmę ir galvojant apie teritorinius aspektus, Manau, kad e, turime suprasti, kad e, yra visų įmonių bendradarbiavimo, visų suinteresuotų bendradarbiauti įmonių e, bendradarbiavimo tam, tam tikra plotmė, kur galvojame apie bendrus interesus, apie aplinkosaugą. Ir tai galėtų būti pirminio bendradarbiavimo patys pirmieji etapai, o paskui jie galėtų apimti ir mokslinius tyrimus ar kažkokių gaminių projektavimą ar panašiai. Tad norėčiau paklausti, ar šita mintis negalėtų būti priminta strategijos 2020 kontekste, galvojant apie mažas ir vidutinės įmonės ir galvojant apie tai, kad galėtume sustiprinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis įmonėmis e, mokslinio tyrimų srityje. Dėkoju Vitorijo Prodi, dabar e, žodis Patricijai Troje. Dėkoju už šios e, komentarus. Mes uh, parlamente ir, ir Europos komisija, aišku, apie tai daug diskutuoja. Norėčiau dabar reaguoti į pono Kliokėjų pasisakymą. Yra vienas reikalavimas ar aspektas, kuriam aš visiškai pritariu ir mes kaip parlamento komitetas taip pat turėtume nagrinėti šį aspektą. Tai yra kiekybinis ir kokybinis EN tinklo vertinimas. Kadangi mes galime jau remtis šituo tinklu, tai man atrodo, jog ne, nereikia dabar visko palikti e, likimo valiai. Ir kaip sakė kiti, pasisakė kolegos, e, turime galvoti apie šio tinklo santykius su kitais e, tinklais. Ir turint omenyje, kad tinklą sudaro labai skirtingi subjektai, tai e, norėčiau paklausti, ar šis e, aspektas galėtų būti gilesnių diskusijų tema. Galbūt grįšime prie jo. Pirmininkė, atrodo, kad niekas daugiau neprašo žodžio, tai dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Visų pirma, žodis ponui Daniel Krokė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu atvirkšnė tvarka nuo paskutinio pasisakymo. Iš tiesų, at, kalbant apie EEN tinklą, iš tiesų reikia galvoti, ką reiktų padaryti, kad būtų gerinamas administravimas. Iš tiesų verslo prioritetai turėtų, į verslo prioritetus reiktų atsižvelgti ir reiktų kurti atitinkamas valdysenas, vadybos struktūras skirtingose šalise E, ir tokius vadinamosius vyresniuosius patarėjus ir jų e, grupės, kurie veiktų e, verslumo skatinimo ir inovacijų srityje. Taip pat dažnai yra tokia situacija, kad yra viena dele, vienas delegatas iš vienos valstybės narės, kartais du, bet e, tie delegatai neįsigilina į, į savo šalies įmonių poreikius ir prioritetus. Taigi mes turime kurti kažkokią naują valdysenos struktūrą, kurioje e, partneriai, nesvarbu ar tai būtų akademinės institucijos ar e, kažkokios vietos agentūros ar, ar verslo atstovai, kad visi tie partneriai sėdėtų prie vieno stalo ir turėtų galimybę e, įtakoti e, metinių programų prioritetų nustatymus. pono Prodi klausimas. Man atrodo, kad jūs tikrai esate teisus, aš pritariu jūsų klausimui, nes neturėjau galimybės pabrėžti tokio dalyko, kad MVI internacionalizavimas turėtų atsispindėti visose Europos komisijos politikose, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų politikoje. E, tokiu būdu būtų galima skatinti bendradarbiavimą tarp smulkių ir stambių įmonių. Ir tai aišku e, susiję su ta Europos technologijų platforma, su jie siejame tam tikras viltis ir tam tikrus lūkesčius e, jūs turite informacijos, kad ta programa neveikia kol kas taip, kaip buvo numatyta, tačiau mes tikimėmės, kad įgyvendant Horizonto 2020 e, programą e, bus pagerintas bendradarbiavimas e, tarp viešo ir privataus sektoriaus ir bus kartu siekiama tam tikrų tikslų. Taigi mes turime e, kalbėti apie visas galimybės, kurias siūlo šios minėtos programos. E, be jokios abejonės e, diplomų pripažinimas yra labai svarbus dalykas, tą paminėjo ponas Rubikas ir e, tai galėtų padėti e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei mikro įmonėms e, ir galbūt jos galėtų steigti tokias e, tam tikras e, program, pro, programas, e, kurios veiktų užsienyje dvišalių dėrybų metu. Ponas Odi minėjo, kad mes turėtume turėti tam tikrą veiksmų lauką ir e, fiskalinės e, sistemas, nes be fiskalinės politikos mes negalėsime skatinti MVI veiklos. Ir taip pat manau, kad ponas Rubikas labai tik taikliai pasakė apie tai, kad nereikia atimti iš MVI e, jų veiklos rezultatų, tokiu būdu užkertant kelią in, tolimesnėms investicijoms. Taigi aš pritariu šiai jūsų minčiai. Dėkoju toliau. Klausimus atsakys ponas Alhatlink. Labai trumpai. Supapratintas vizų režimas. Su Europos išorės reikalų taryba būtų įmanoma geriau organizuoti vizų režimą. Mes matome čia galimybių ypatingai kai mes kalbame apie mokslininkus, bet taip pat ir kai kalbame apie verslo atstovus. Reikia ieškoti tam tikros prioritetų suteikimo taisyklės. Ir pagal Šengeno brėžimą, e, remiantis juo, tai turėtų būti įmanoma. Mes galvojame, kad e, turėtų būti suformuluoti prioritetai pagal būtinybės. O kitas klausimas yra kvalifikuotų specialistų imigraciją į ES. Mes Austrijoje Raudona kortelė esame sukūrę naują sistemą, kuri remiasi e, turimomis verslo ar mokslo e, kvalifikacijomis. Mes matome, kad svarbus elementai yra imigracijos elementas ir tarptautinis matmuo. Mes matome, kad tarptautinė dirba yra gera platforma toliau veikti. Pavyzdžiui, vokiškai kalbančiose šalyse dualinė sistema tarp Austrijos ir Šveicarijos yra taikoma e, diplomų suteikimo sistema, tad kyla klausimas, kaip galima būtų pripažinti tokius diplomus. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi tema, kai mes kalbame apie nedarbą Europoje. Toliau, dvigubas apmokestinimas Europoje, bet e, apmokestinimo kompetencija yra valstybių narių žinioje. Reikia dvišalio pagrindo dirbti, bet reikia ir įvardinti problemas. Jūs kalbėjote apie nulinio apmokestinimo zonas. Na, galima būtų pagalvoti apie priekybos politiką ir apie tai, ar nereikėtų, pavyzdžiui, padidinti spaudimo, kad tenais būtų padidinamas apmokestinimo tarifas tam, kad kaip nors kompensuotumėm tokį nesubalansuotą konkurenciją. Toliau, technologijos ir jų tarptautinis e, perkelimas. Žinoma, kad e, smulkios vidutinės įmonės e, nori veikti, labai svarbu, kad jos tai darytų, be kita ko tai yra Vokietija, Junktinės Amerikos valstijos, Indija, Japonija. Tad reikia kurti platformas. Europos Sąjunga skatindama mokslo tyrimus, kuria tinklus, jau yra daug pasiekusi. Galbūt galima būtų padirbėti, mm, pavyzdžiui, skatinant prekybą, tai e, realizavimo e, srityje. Technologijos, technologijų įmonės remiasi inovacijomis, techninių darbų, investicijomis į mokslinius tyrimus ir dažnai tam komercionalizavimo aspektui lieka mažai laiko. Tad galima būtų čia sudaryti jom geresnės sąlygas, realizuojant e, save. Manau, kad e, taip atsakiau visus užduotus klausimus. Dėkuoju. Puiku, tad baigiame ir šią trečiąją dalį. Dėkojame pranešėjams už dalyvavimą ir pranešimus. Ačiū labai Jums. Galite grįžti į savo vietas. Dabar galbūt truputį inovuosime savo darbo tvarką ir turint omenyje, kad turime truputį laisvo laiko, sutaupėme šiek tiek laiko, paprastai taip neįvyksta. Bet dabar turbūt taip atsitiko dėl to, kad ne visi kolegos dalyvavo. Tad galim sakyti, kad mums pasisekė, kadangi turime labai kompetentingų patyrusių pranešėjų. Ir galbūt galėtume tuomet suteikti žodį pranešėjams Rubik ir Kreutzmann. Ir tuomet galėtume dar truputį padiskutuoti. Tad paskutinis e, pasisakymų raundas dabar. Ir e, pasisakydami galėsime reaguoti į tai, kas buvo pasakyta šiandien ir galėtume dar galbūt pateikti papildomų atsakymų iškilusius klausimus. Manau, kad kalbėjimo laikas galėtų būti 4-5 minutės, ponas Lau. Prašom ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte galimybę dar pasakyti keletą pastabų pasibaigus diskusijoms. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad EEN, e, tai yra Europos verslo ir inovacijų tinklas, buvo aptartas, kad buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima gerinti šį tinklą ir apie e, aktyvių partnerių e, veiklos stiprinimą regionuose. E, mes e, patys e, bandome įgyvendinti tai savo atsakomybę, nes e, matome, kad tarptautinis mat, matmuo nėra pakankamai e, įgyvendinimas mūsų e, tinklo veikloje, todėl mūsų vykdomoji agentūra m, taip pat stengiasi čia šitą nuveikti, o komisija e, po naujos kadencijos, po 2015 metų e, žada atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, e, kaip galėtų geriau veikti tos agentūros ir kaip būtų galima sumažinti naštą ir kliūtis verslui ir ypač MVI. Taip pat, aišku, yra daug naujų klausimų, e, kurios, į kuriuos turėtų padėti atsakyti Europos verslo ir inovacijų tinklas bei kitos organizacijos. Ir e, labai svarbu, kad tame tinkle būtų kažkokie partneriai, konsultantai ir kad e, tai veiktų ne tik Vokietijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, kad būtų galimybė uh, E, tams ar darbuotojams atlikti praktiką, gerinti bendradarbiavimą. Todėl būtų gerai skatinti bendradarbiavimą šioje srityje. Taip pat labai e, gerai, kad buvo paliesta diplomų pripažinimo tema. Tai yra nuolatinis klausimas, kurį mes nagrinėjame savo veikloje ir e, ryšiai kartais padeda apjungti įvairių e, prekybos rūmų ir, ir EEN tinklų valstybėse narėse veiklą. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrint, užtikrintas veiklos nuoseklumas, kalbant apie tai, kas vyksta vidaus rinkoje ir tarp ES komisijos veiklos trečiose šalise. Mums atrodo, kad kol kas trūksta nuseklumo e, šioje veikloje ir iš tiesų reiktų atsižvelgti, kas yra svarbu tose trečiose e, šalise. Ir kalbant apie prieigą prie jų rinkos, reikia taip pat atsižvelgti ir apie tam tikras e, politinės sąlygas. Todėl yra labai svarbu, kad partneriai turėtų galimybę išsakyti ir kažkokius, kažkokius politinius pamastymus, nors, aišku, tai ne visuomet yra e, pageidaujama, nors mes visuomet stengiamės tą daryti, ne visuomet e, kalbame per tą Europos verslo ir inovacijų tinklą, bet dažnai kalbame per savo priekybos rūmus. Aš aišku, ne vienai MVI E, veikiančiai Vokietijoje negaliu pasakyti, kodėl e, ji turėtų pradėti veikti Indijoje, Kinijoje ar kitur, jeigu e, veikla nepakankamai vystoma čia, Europos Sąjungoje ir nėra pakankamai partnerių. Taigi tokios būtų mano baigiamosios mintis, e, apibendrinant tą mūsų šiandieninę diskusiją. Dėkoju. Grazie, la parola. Dėkuoju. Dabar žodis e, pana Alessandros Pada. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusija buvo iš tikrųjų labai įdomi, ypač ta dalis, kuri buvo susijusi su administracinės naštos ir biurokratinių kliučių mažinimu. Man atrodo, kad tai labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl kad biurokratinių kliučių E, mažinimas šioje srityje, turint omenyje, kad įmonėse dirba labai mažai žmonių, yra tikrai svarbus aspektas. Kad buvo kalbama taip pat apie paskatas. Čia galbūt reikėtų skirti kai kurios e, dalykus. Aš e, manau, kad jeigu skatinami produktai, tai yra tam tikras narkotikas rinkai ir iš esmės tai, tai didina tik tai vartojimą. Tuo tarpu, jeigu yra skatinamas produktivumas ir konkurencingumas įmonės tam tikrose teritorijose, tai tuomet e, tuo pačiu yra investuojama į mokslinius tyrimus, inovacijas ir ėjimą e, į užsienio rinkas, tai yra visiškai kitas e, dalykas. Turiu galvoje čia įvairias e, skatimo priemonės, be kita ko ir fiskalinės. Kylančios e, valstybės, kai kurios taiko tokias priemonės, aišku, mes turim atsižvelgti ir tai, kad mūsų energetikos e, sąnaudos, pavyzdžiui, kad ir Italijoje yra pakankamai aukštos ir todėl visos e, tos skatinimo priemonės siekiant sustiprinti įmonių konkurencingumą yra iš tikrųjų esminės e, svarbos dalykai mūsų požiūrių. Kalbant apie šitos dalykus, galbūt e, reikėtų paminėti Azijos valstybės, kai kurias, kurios e, įgyvendina tam tikrus projektus skirtingose teritorijose. E, Mes turim taip pat e, galvoti apie tai ir apie patrauklias priemonės tokio pobūdžio susijusias su darbo vietų e, kūrimu ir kitais aspektais. Manau, kad tai tikrai būtų tikslinga. Toliau, e, dėl įmonių dimensijų. Čia dėl įmonių pozicijos, man atrodo, kad labai uh, Svarbu skatinti augimą, gamybinės sistemos plėtrą ir augimą. Ir tai turėtų taip pat vykti kartu kuriant ir naujas darbo vietas, o tai suteiktų naujas vystimus ir plėtros galimybės. Dėkuoju. Dabar žodis Liukui Hendriksui. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į du dalykus. Visų pirma, į EEN tinklą ir ypač į tai, ką pasakė ponė Toja, nes ji pasisako už kiekybinį ir kokybinį Europos verslo ir inovacijų tinklo vertinimą. Šiandien išgirdome tam tikrų pasisakymų apie tai, kaip EEN tas tinklas turėtų geriau veikti, kaip turėtų geriau veikti jo biurai. Mes iš tiesų nekvestionuojame to, e, kad kai kuriuose valstybėse narėse tie biurai veikia tikrai gerai, tačiau mūsų patirtis yra tokia, kad ta EEN struktūra daugumoje valstybių narių neveikia gerai ir tai susiję ne su pačia EEN struktūra, ir todėl pritarėme tam, ką pasakė ponas Klokė, e, bet vis tik esminė problema yra ta, kad Europos verslo ir inovacijų tinklo struktūra neatspindi įvairių verslo organizacijų įvairiose valstybėse narėse įvairovės, nes žinote, kad daugelį, daugelį valstybių narių tikrai yra daug įvairių su verslu susijusių organizacijų ir tarsi ta veikla nėra nusekli. Aišku, mes norime bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, tačiau šiuo metu yra e, tokia situacija, kad tik tai e, tam tikros specifinės organizacijos, o ypač tik tai viešo sektoriaus kažkokios organizacijos yra to Europos verslo ir inovacijų tinklo dalis. Taigi kaip reiktų e, skatinti tą geresnį tinklo veikimą. E, Įmonių įtraukimą į tą tinklą yra esminė problema ir manau, kad visi sutarsime, kad iš principo EEN e, turėtų e, būti atstovaujama verslo organizacijose dėl to, kad būtent tos verslo organizacijos turi patirties bendradarbiavime su MVI. Taigi pagrindinė mūsų problema yra, kaip būtų galima reformuoti tą EEN, Europos verslo ir inovacijų tinklą, kad jis atitiktų geriau MVI poreikius. Toliau dėl to, ką pasakė ponia Ford. Ji e, paminėjo. E, kalbant apie geresnį reglamentavimą, būtent e, išimčių e, klausimą. Mes nemanome, kad Europos, Europa yra kažkas, kam jūs galite taikyti išimti kad Europos e, Sąjungos teisės aktai yra kažkas, kam būtų taikomas išimtis. Europos Sąjunga ir jos teisės aktai buvo sukurti visiems, visoms valstybėms narėms, visoms įmonėms. Ir todėl e, tas išimčių taikymas mums nėra tinkama pozicija. Mes turime daryti viską, kad ES būtų sukurta geresnė verslo aplinka MVI. Ir e, aš jau minėjau, kad e, su, pagrindinė su išimtimis susijusi problema ir tokia yra ir Europos komisijos pozicija yra tokia, kad yra siūloma taikyti išimtis mažoms ar, ar mikro įmonėms iš tam tikrų ES teisės aktų. E, tačiau tos e, e įmonės visuomet gali pasirinkti, kokius, kokių teisės aktų jos laikysis. O tai ir yra problema, nes, kaip jau anksčiau minėjau, ES e teisės aktai yra kuriami atsižvelgiant ne į mažas įmonės, bet kaip tik į stambes įmonės. Taigi, kuriant ES teisės aktus nėra atsižvelgiama į MVI specialius poreikius. Ir tai yra esminė problema. Ačiū. Dėkuoju, kolega Kučia. Ačiū. Europos įmonėms atrodo, kad Europos lygių sukūriama brangi biurokratija. Ir reikia suprasti, kad dažniausiai tai yra pagrįsta kritika ir į ją reikia žiūrėti rimtai reikėtų pasistengti labiau suprasti piliečių poziciją. Galima būtų pailiustruoti štai kaip. Yra gerų ir blogų pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes e, matome bendruomenę ar valstybę narę, kuri gauna iš bendrijos finansavimą, yra įvertinama, ar finansavimas panaudotas pagristai ir ataskaitos pabaigoje institucijos e, teigia, jog pinigai buvo panaudoti gerai, išskyrus vieną sumą, kurią reikia sugražinti. 0,95 centus. Tad vien biurokratijos našta, kuri užkristų ant pečių, norint sugražinti tą sumą, yra neproporcinga, juokinga. O taip kartais atsitinka įmonėms, parlamentas jau kurį laiką atsižvelgia labiau atsižvelgia į tokius dalykus, pavyzdžiui, Nibler pranešime apie tai kalbama, kalbama be kita ko ir apie poveikio vertinimą. Nes ir šiuo požiūriu reikia geresnio reglamentavimo. Mažos ir vidutinės įmonės priešinasi naštai, kuri yra neproporcinga. Tad e, paprastumo taisyklė yra esminis dalykas tam, kad piliečiai būtų mūsų pusėje. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dabar norėčiau pasidalinti kai kuriais sampratavimas dėl administracinės naštos sumažinimo. Nes e, diskusijoje iš principo šitie dalykai buvo komentuojami kaip esantis arba juodi, arba balti. Arba smulkioms ir vidutinėms įmonėms e, turėtų būti numatomos e, išimtis ir čia klausimas kyla, ar ES teisės aktai turėtų būti taikomi visoms smulkioms ir vidutinėms įmonėms ar ne. Mes kaip verslo atstovai manom, kad taip žiūrint į šios klausimus e, ne visiškai teisingai yra interpretuojama tų teisės aktų siūlomų komisijos filosofija. Nes e, iš principo čia. Čia kalba sukasi ne apie standartinės išimtis, o apie standartinį poveikio vertinimą. Niekas e, komisijoje iki šiol nebandė atlikti detalų poveikio vertinimą ir aiškintis, kaip tie teisės aktai e, realiai paveiks mažas ir vidutinės įmonės ir ką gali atlaikyti tos mažos ir vidutinės įmonės. E, 2011 lapkričio mėnesį komisija nustatė, ko, kur turės būti taikomi tie reikalavimai ir apibrėžė, ką, kas bus taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manome, kad tai gera mintis. Taip pat manome, kad reikia suprasti, kokia yra realybė. Dabar daug išradėjų dirba garažuose, ne tik jungtinėse valstijose, bet ir Amerikoje, pavyzdžiui, mes sustikome su Müncheno 15 išradėjų grupė. Jie bando kurti iš sintetinių kompozitinių medžiagų automobilius ir taip pat tą darbą atlieka savo garaže. Tad turime užtikrinti, kad mikro įmonėms nebūtų pernelik administracinių suvaržymų ir iš tikrųjų kai kurie teisės aktai yra neproporcingi ir nepritaikyti tokių įmonių funkcionavimui. Būtent todėl būtų tikslinga numatyti tokiams įmonėms tinkamos reglamentavimo režimus, nes, pavyzdžiui, šitie E, verslininkai, kurie kūrė kom kompozitinius kėbulus mašinų, kaip tik ir dirba atskirai, todėl kad yra per daug kliučių. Pirmininkė, dėkuoju, ponas Atleb. Would, um, like Norėčiau pasakyti vieną pastabą atsižvelgdamas į tai, ką pasakė ponas Rubikas, jisai minėjo, kad 14 procentų 30 procentų ES MVI jau eksportuoja į užsienį. Taigi, ką mes turėtume daryti, kad paskatinume paskatintume priekybą smulkaus verslo srityje. Mes manome, kad MVI reikia ne tik teisės aktų, nes pavyzdžiui, Austrijos įmonės, kai jos pradeda eksporto veiklą, jos visų pirma eksportuoja į e, Vokietiją, į kitas kaiminės šalis, šalis taigi mes turime e, kurti paprastą ES rinką, kad, kurioje galėtų veikti tos mažos ir vidutinės įmonės. Manau, kad e, supaprastinimas, e, mažinant e, administracinę naštą MVI vidaus rinkoje būtų geriausia paramos Europos įmonėms schema, kuri padėtų e, plėstis toms įmonėms ir investuoti. Taigi manau, kad būtent tą ir turėtume skatinti ateityje. Ačiū. Grazie. E, Dėkuoju. Dabar žodis Žiulienui Gadnė iš komisijos, o paskui panašiai Rubik. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už dalyvių komisijos atžvilgių pareikštą paramą siekiant paremti smulkių ir vidutinių įmonių in, internacionalizavimo e, procesą, tai ypač atsispindėjo e, kolegos Rubiko e, pasisakymuose. Toliau, kalbant apie pasisakiusių kolegų e, pasisakymų turinį, aišku, mes e, suprantame, kad daug kas galėtų būti patobulinta tinklų lygmenių, taip pat e, kalbant apie poveikio vertinimą, taip pat daug kas galėtų būti dar e, pakoreguota, bet šiaip reikia prisiminti, jog e, tinklų partneriai yra parenkami konkursų būdu ir, ir e, netolimai ateityje ir ateinančiais metais bus tų konkursų dar rengiama. Ir e, tinklų sėkmė iš principo priklauso nuo priimančių, e, priimančių įmonių e, pozicijos ir veiklos ir e, sugebėjimo pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Aš manau, kad e, inovacijos programos vertinimas parodė, jog Europos įmonės pasiekė puikių rezultatų. Šis vertinimas e, yra ir kokybinis vertinimas tuo pačiu. Vartotojai, besinaudojantis tinklo paslaugomis, buvo labai patenkinti, tai taip pat ir kiekybinis vertinimas. Jisai parodė, jog per penkerius metus nuo programos įgyvendimo pradžios tinklo poveikis e, buvo gan, ži, gana žymus, tai yra apyvarta padidėjo daugiau negu 400 milijonų eurų ir tuo būdu atsirado instrumentų, priemonių, kurios padeda įmonėms prisitaikyti prie bendrijos sprendimų prieimimo ir Tuo būdu šių priemonių dėka komisija taip pat e, sužino, kokios yra dar kliūtis rinkoje ir gali patikrinti potencialų veiksmingumą siūlomų teisės aktų ar, ar, ar priemonių, kurios yra skirtas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Rybik. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už diskusiją. Mums labai svarbu nuolat apibriežti problemas, ieškoti sprendimų, požiūrių į sprendimus ir atsižvelgti į vairių organizacijų sukauptą plačią patirtį. Ji mums nepaprastai svarbi svarbus dalykas yra ir tai, kad Europoje mums reikia daugiau gaminių, daugiau paslaugų. Tad e, mūsų požiūris turėtų būti toks, kaip to pasiekti. Ir tie milijardai, nedaug tų milijardų, kurie yra numatyti, kurių ko gero ir nepakanka iš europinio lygio, lygio galbūt galima būtų pagalvoti apie nacionalinį bendrafinansavimą, turiu galvoje garantijų sistemą, nes e, valstybėje turėtų gauti ne tik tai pajamų iš pelno mokesčių, bet ir dalyvauti rizikoje, pavyzdžiui, numatant e, Nes Europoje pelno mokestis, e, jo skirtumai yra dideli ir, pavyzdžiui, galėtumėm numatyti valstybėms narėms, kad 30 procentų įmonių mokesčių būtų irgi su. 30 procentų yra suteikiami kaip garantijos iš valstybių narių tam, kad įmonės būtų mokios, tam, kad jos galėtų investuoti, investuoti rinkoje. Baigdamas, norėjau pasakyti jog, e, žinoma, kiekvienas nori uždirbti daugiau, nori daugiau turėti kišenėje. Ir žinoma, kad tas, kuris dirba, kuris dirba taip pat ir su savo išsilavinimu, turėtų gauti šią galimybę. To turėtume nepamiršti. Dėkoju. Toliau, ponas Kroitsman, dėkoju už įvairias pastabas, kurių išgirdome yra tam tikrų dalykų, kurių mano nuomonė turėtume siekti. Manau, visų pirma, mes turėtume nubrėžti aiškės ribas tarp programos, programų Horizont 2020 ir Kosme, e, kad galėtume tarsi atverti tų, tas programas įmonėms ir tos programos turėtų būti kiek įmanoma paprastesnės. Taip pat turime e, kiek įmanoma supaprastinti atskaitomybę, ataskaitų teikimą, aš kalbu čia apie kosmę e, programą, nežinau, ar mes e, sugebėsime rasti alternatyves MVI apibrieštis, nežinau, ar pavyks tą padaryti artimiausių metų, tačiau, manau, svarbiausia būtų pasiūsti aiškius signalus įmonėms, pagal kokias programas jos turės galimybę gauti finansavimą ir taip pat e, turėtume e, akcentuoti perkelimą, nes e, bent jau mažo ir vidutinio įmonių sektoriaus e, srityje matome, kad ne visuomet įvyksta perdavimas šeimos nariams tų smulkių įmonių, todėl turime skirti atitinkamas lėšas tam, kad įmonė galėtų būti perdodama kitiems asmenims, e, kad ji galėtų gyventi toliau su naujomis idėjomis. Taigi dėkoju dar kartą visiems, e, kurie pasisakė už, už visas jūsų vertingas pastabas ir kaip jau e, minėjau, kosme programa turėtų būti kiek įmanoma paprastesnė, kad būtų kiek įmanoma mažiau biurokratijos, kad tos įmonės, kurios e, e, nori dalyvauti toje programoje, kad jos ir turėtų galimybę joje dalyvauti. Ačiū. Bene, allora ringrazio. Puiku. Norėčiau viso komiteto vardu padėkoti pranešėjams už puikius pranešimus. Dėkuoju taip pat kolegams Rubik ir Reitzman, kurie uh, giliai nagrinėja šitą temą. Už kelių minučių pradėsim e, susitikimą su komisijos nariu Oettinger, tad e, dabar labai trumpa pertrauka. Man pasakė, kad jis už 3-4 minučių jau bus salėje. Ačiū. Bene, cominciamo subito anche per. Puiku, tuomet turime iš karto pradėti, todėl kad turime tik tai pusvalandį. Ir tikrai dabar jau laikas mus labai spaudžia. komisijos nariui Otinger, kad sutiko atvykti pas mus. Kaip sakiau, iš viso turime gerą pusvalandį, daugiausiai 40 minučių, todėl iš karto suteikiu žodį komisijos nariui Oettinger. E, Galbūt galėtumėte laikytis dešimties minučių kalbėjimo laiko. Prašom žodis Jums komisijos nariai. Prezidentin. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū už dar vieną pakvietimą apsikeisti nuomonėmis apie komisijos darbo akcentus energijos ūkija ir energetikos politikoje, kokia dabartinė padėtis, dabartiniai teisės aktų, iniciatyvos ir kokie darbo akcentai 2012 metams bet taip pat žvelgiant ir į ateinančius metus. Pirmiausiai kalbėsiu apie dabartinės iniciatyvas. Trilogo susitikimai vyksta. Pirmiausiai dėl energetikos efektyvumo ir dėl mūsų pasiūlymo dėl ES direktyvos ir antra dėl mūsų tarptautinių santykių su mūsų, turiu galvoje, mūsų energetikos išorės politika. Esu dėkingas už parlamento įsitraukimą, gerą bendradarbiavimą ir matau galimybės, kad abiem atvejais mes per ateinančią savaitę priimsim sprendimus. Tarptautiniai susitarimai, būčiau dėkingas, jeigu jūs kaip parlamentas darytumėte šiek tiek spaudimo dėl priemonių privalomumo, kad pritartumėte jam, nes valstybės narės, žinoma, išklausius deklaracijas, tik tai ribotai kalba bendru balsu Europoje ir į jos išorę. Tas bendras balsas yra, jisai svarbus, pavyzdžiui, nuo vakar vakaro Azerbaidžiano energetikos ministras, Aškabado direktorius. Čia, Bruselėje, yra suinteresuotas tęsti trišalius susitarimus dėl e, Transkaspijos projekto Ir mums labai svarbus tvirtas balsas į išorę, mums reikalingas tvirtas pagrindas ir šį vakarą, e, kai ruošimės posėdžiui, labai reikės jūsų paramos. Toliau, energetikos suvartojimo efektyvumas. Mes su parlamentu kovojame nuosekliai, kovojame Mes kalbame apie privalomą pobūdžio priemonės, apie priemonės, kurios būtų veiksmingos. Mes privalome įtvirtinti tarybą, kad tai, ką taryba siūlo ir 20 procentų mm, nėra pakankama. Danai yra mūsų stiprus partneris ir mes siekiame dar iki birželio pasiekti sprendimo. Trečias. Ar trečia aktuali teisės aktų iniciatyva, tai yra um, dujų ir naftos platformų sauga. Vyksta labai rimtos dėrybos, mes darome pažangos, valstybės narės nenori direktyvos, o siekia reglamento tam, valstybės narės nenori reglamento, o siekia direktyvos tam, kad turėtų daugiau laisvės įgyvendinimo srityje. Mes šiuo metu ruošiame tris komunikatus, kurie yra svarbus. Pirmas susijęs su, su vidaus rinkos įgyvendinimu ir dabartinė padėtimi. Antras, dabartinė situacija. Tai yra susijusi su uh, atsinaujinančią energiją, elektros gamybos srityje, transporto srityje. Ir toliau trečias komunikatas skirtas CCS temai. Mes esame įsitikinę, kad reikalinga CCS technologija, pavyzdžiui, Norvegijoje, e, kalnuose, kalnų regione prasidėjo projekto įgyvendinimas Ir man kyla nerimas. Kyla nerimas dėl projektų ir finansinės paramos jiems. Iš viso tai yra vienas milijardas eurų. CCS srityje mes nedarome pakankamai pažangos. Pirma, CO2 emisijų kaina mūsų ETS sistemoje neveikia. 6-7 eurai nėra paskata, kurios reikia. Antras dalykas tai yra sąnaudos, tai yra pirmas dalykas sąnaudos. Ir antras dalykas tai yra leidimų suteikimo procedūra. Kai kuriuose valstybėse, be kita ko Vokietijoje, trūksta nacionalinių teisės aktų. Tai reiškia, kad įgyvendinimas e, vyksta nepakankamai sklandžiai. Esu pasirengęs ir toliau uh, išsamei nagrinėti šią temą. Mes dirbame taip pat ir prie saugos bandymų. Gavome NSREC ataskaitą. Ši ataskaita yra be galo svarbi, tačiau turėtų būti pagilinta, papildyta. Ypač klausimas, kokioje saugumo padėtyje dabar yra mūsų branduolinės elektrinės, jeigu būtų a, veikiamos jos iš išorės. Pavyzdžiui, jeigu pasikartotų toksai išpolis kaip rugsėjo 11 dieną, tad e, mes dirbame prie tokių saugumo bandymų ir atitinkamai į juos orientuosime teisės aktus. Kitas dalykas tai yra energetikos kelio gairės 2020 metams. Ir klausimas, ar per ateinantį dešimtmetį iki 2030 metų turėtumėm numatyti privalomo pobūdžio tikslus. Kitaip tariant, nuo 2020 iki 2030 metų, ar turėtų būti griežtesni e, tikslai sumažinant CO2 išmetimus, atsinaujinančią energiją skatinant ir įgyvendinant CCS projektus. Be kita ko, kaip mes galėtumėm suaktyvinti savo ETS sistemą. Be kita ko, dabar yra ruošiama atitinkama ataskaita šią temą, kuri pasirodys antroje e, šių metų pusėje. Kolega Almunija taip pat dirba prie e, anglės nutekėjimo ir kyla klausimas, kaip valstybės narės nori užkirsti kelią anglės nutekėjimui. Kokios yra galimybės, o kokios yra ir ribos valstybėse narėse, teikiant nacionalinę paramą savo pramonės atstovams ir atitinkamiams sektoriams. Kitas dalykas tai yra europinis biudžetas. Jūs žinote, kad konsultuojantis antrąjį šių metų pusmetį su valstybėmis narėmis mes kovosime dėl Europe Facility ir dėl infrastruktūros klausimų. Mes turime rimtų argumentų, kad ateinančiais metais nuo vieno iki pusantro milijardo euro būtų investuojama į kofinansavimą, investuojant į e, elektros ir dujų infrastruktūrą, į kitus infrastruktūros projektus. Tad e, valstybės narės ir jų vyriausybės, reikėtų joms daryti reklamą, kad e, reikėtų europinių lygių investuoti į energetikos infrastruktūrą. Tai leis sutaupyti nei kad valstybės narės pačios individualiai investuotų. Tai bus joms žymiai brangiau. Pavyzdžiui, Airija, Didžioji Britanija, Danija, Vokietija, Niderlandai, Belgija, Luksemburgas, Prancūzija. Jeigu mes offshoriniams e, vėjo malūnų parkams ir kitoms infrastruktūroms skirsime finansus europinių lygių ir taip pat numatysime, kofinansavimą, tai bus žymiai palankiau, nei kad šešios, septynios ar daugiau valstybių nario, narių individualiai um, ruoš savo pačių planus. Tad Connecting Europe Facility yra labai svarbi priemonė. Antinančiais metais mes planuojame bendro europinio intereso projektus ir štai kaip pailustruosiu. Šiuo metu mes stebime labai įdomias tendencijas Izraelyje, Kipre, Graikijoje, Tur Turkijoje. Tai yra rytų, rytinė viduržėmė jūros pusė. Ten yra daromi grėžiniai, siekiant išsiaiškinti, ar yra tenai pakankamai dujų išteklių. Jeigu paaiškėtų, kad taip, Tai reikštų, kad iš šio regiono į vidurio Europą reikėtų atitinkamai kurti dujų perdavimo infrastruktūrą. Tai būtų tarpvalstybinės planavimas dujų ir elektros perdavimui į Europos regionus ir tai bus šių ir ateinančių metų mūsų darbo akcentas, taip pat atsižvelgiant ir į septyniarių metų darbo planą. Kitas dalykas tai yra išmanieji skaitikliai ir ICT ir energetikos apjungimas. E, kitas dalykas yra ir išmanieji miestai. Mes norime bandomaisiais projektais parodyti, kaip atrodys rydienos ateities miestas, kokia bus jo infrastruktūra, ICT infrastruktūra ir kaip galima būtų sumažinti transporto srautus. Mes kursime bendrus e, projektus, pasiūlymus ir juos mėginsime pasiūlyti Europos stambiems miestams ir metropolijoms. Tad 2013 metais pirmame pusmetyje tai mums labai rūpės, be kita ko nepaminėjau kai kurių temų, tai yra Europa 2020 ir žinoma, kad tai yra labai svarbus dalykas ir be kito ko mūsų biudžeto planavimas. Dėkoju. Grazie, komisariu Oettinger. Dėkoju komisijos nariui Oettinger. Žodis kolegai Del Castillo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisijos nariai, už šį susitikimą struktūrinio dialogo kontekste. Jūs e, apibūdinote padėtį, minėjote tuos klausimus, dėl kurių deramasi. Kadangi turime mažai laiko, tai norėčiau pateikti klausimą dėl vieno specifinio aspekto, apie kurį jūs kalbėjot savo pasisakymą pabaigoje. Komisijos pasiūlyme dėl Connecting Europe Facilities yra kalba apie tai, kad e, energetikos infrastruktūrų plėtojimas turi vykti uh, lygiai grečiai su infrastruktūrų plėtojimu telekomunikacijų srityje. Sinergija tarp abiejų šitų sektorių turi būti užtikrinama. Aš norėčiau paklausti, ar komisija numato pateikti teisėkuros pasiūlymą tam, kad Smart Greaves, kad išmanieji tinklai būtų reglamentuojanti taikant tam tikras bazinės taisyklės. Herzog. Kolega Herzog. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiamas komisarė už tai, kad atvykote. Manau, kad šitie reguliarūs susitikimai su jumis yra tikrai labai svarbus. Taigi mūsų bendradarbiavimas dabar jau tikrai pagerėjo, yra geresnis negu galėjome tikėtis. E, Mes, socialistai, labai tikimės, kad energijos efektyvaus naudojimo direktyva bus patvirtinta dar pirmojo svarstymo metu ir manome, kad trilogos sėkmingos dėrybos padės mums laiku e, pabaigti darbą ties šio teisės aktu. Mm, tikimės, kad Danija per savo pirmininkavimą sieks šio ambicingo tikslo ir tikimės, kad kai bus įgyvent... patvirtinta šita direktyva, mes galėtume, galėsime siekti efektyvaus energijos naudojimo ir neprarasime laiko šioje srityje. Kadangi aš esu Europos išorės energetikos politikos pranešėja, manau, kad mes visi parlamente sutarėme ir su šešėliniais pranešėliais sutarėme ir aktyviai veikiame šioje srityje ir tikimės, kad komisijai patiks mūsų pasiūlymas. E, norėtume daryti spaudimą valstybėms narėms, nes manome, kad valstybės narės turi suprasti, kad solidarumas yra esminis dalykas energetikos politikos rytyje ir mes, turim, mes veikiname visus e, valstybių narių veiksmus, kurie e, žengia to solidarumo linkme. Taip pat mes laukiame E, dokumentų, kurie pasirodys rudenį, bet jau dabar norėčiau pasakyti, kad e, esame šiek tiek nuliūdę, kad tas e, saugumo testas nebus baigtas birželio mėnesį. Mes norėjome, kad e, jis būtų baigtas kuo anksčiau, nes iš tiesų saugumas yra e, svarbiausias dalykas, o kad jeigu mums reikia laukti rugsėjo mėnesio, kad gautume gerą komisijos ataskaita galbūt tai yra ir geriau, negu gauti birželio mėnesį kažkokią neišsame, nepabaigtą ataskaitą. Taip pat mes manome, kad kai kurie sprendimai kai kuriuose valstybėse narėse E, dėl dalyvavimo tarptautinėse projektuose ir galbūt ir siekiant nemokėti tam tikrų mokesčių, kaip tik sumenkina tą atominės energetikos saugumo e, klausimą. Taip pat norėčiau dar pakalbėti apie Connecting Europe Facility. Manau, kad be jos mums reikia e, sukurti planą, pagal kurį suvoktume, kad efektyvus energijos vartojimas yra svarbiausias mūsų tikslas. Ir aš, kadangi pati esu iš Vengrijos, aš tikiuosi, kad dėrybos su Azerbaidžianu bus tikrai sėkmingos. Ir nes manau, kad iš tiesų labai svarbu gauti prieigą ES prie jų išteklių. Grazie, mi scuso, essere insistente, ma abbiamo. Dėkuoju, atsiprašau, kad e, visą laiką primenu dėl kalbėjimo laiko, tačiau tikrai turime labai mažai e, lauko kolega Ul. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako ponė Hall. Iš tiesų norėčiau pasveikinti tai, kad jūs pabrėžėte, kad saugumo bandymai turėtų būti labai išsamus ir kad jie uh, kad ateities ES teisės aktai turėtų užtikrinti brandolinių reaktorių saugumą. Taip pat norėčiau pabrėžti tokius du aspektus. E, žemės paskirties keitimo klausimas yra labai aktualus ir mes žinome, kad nutrūko tos dėrybos, tačiau kada mes gausime uh, E, pakeistą pasiūlymą. E, toliau kitas dalykas dėl e, naftos ir dujų platformo saugumo. Atrodo, kad vis tik tai tarybos dauguma nori, kad būtų direktyva, o ne reglamentas. Bet mes tikimės, kad patvirtinus šią direktyvą tiesiog greičiau bus galima įgyvendinti šį teisės aktą. Dėkoju, ponė. Ja, auch ich möchte mich bedanken für. Ir aš norėčiau padėkoti už galimybę užduoti tiesiogiai klausimą apie aktualias ir planuojamas temas komisijoje. Pone Oettingeri, mane labai domina saugumo bandymai. Ką konkrečiai mm, įvykdžius papildomus vizitus brandolinėse jėgainėse reikia išsiaiškinti. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, yra klausimų dėl išorės poveikio. E, sunkiai įsivaizduoju, ką turite galvoje. Kai tai bus išsiaiškinta, aš tikiuosi, kad jūs paaiškinsite, ką, kas turima galvoje. Kai tai bus išsiaiškinta, norėčiau sužinoti, ar rudenį jau sutarsite su valstybėmis narėmis, kad dėl saugos direktyvos, kad ją reikia peržiūrėti ir ar valstybės narės rodo pasirengimą, kad Europa numatytų aukščiausio lygio bendrus e, privalomus standartus. Nes per pirmąjį bandymą to nepavyko padaryti. Kitas mane dominantis dalykas susijęs su saugos e, bandymais, žinoma, yra ir Fukushimos sukaupta patirtis. Kaip jūsų ekspertai vertina japonų teiginį, kad e, praėjus metams po avarijos e, jau objektas kontroliuojamas, Nors iš Japonijos yra gaunami pranešimai ekspertų, kurie buvo vietoje ir kurie sako, jog padėtis apskritai nekontroliuojama, kad nuolat kyla radioaktyvumo lygis ir karštis griuvėsiuose ir kad žmonės, kurie gyvena netoliese, jiems yra daromas didelis radioaktyvinis spaudimas, spinduliuotė juos labai smarkiai veikia. Tad ar yra ekspertų paruoštas Europai Fukushimos scenarius, nes kol kas mūsų scenarijuose yra vadovaujamasi prielaidą, kad e, situacija būtų tokia kaip Černobilyje, kad būtų tik tai vieno reaktoriaus avarija ir kad tai įvyks netankiai apgyvendintoje e, gyvenvietėje, bet e, visai kitas dalykas įvyko Fukushimoje ir visai kitas įmanomas dalykas yra Europoje. Tad galvojant apie civilinę saugą ir pasiruošimą tokiai situacijai, ar yra kas nors daroma? Dėkoju. Um. Pone pirmininkė, ponė komisarė, atsiprašau, kad pavėlavau ir negirdėjau kai kurių jūsų komentarų, nes buvau kito komiteto posėdėje, tačiau man labai buvo džiugu girdėti apie, išgirsti apie naftos ir dujų platformas viduržėmio jūroje, nes iš tiesų tai pagerintų energijos tiekimą Europoje. Aš suprantu, kad iš tiesų tas, tos dujos ir nafta į Europą turėtų pat patekti per Šiaurės Kiprą ir, tai, ir čia reikės tam tikros e, diplomatinės, e, sprend, diplomatinių sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad komisija padarys viską, kad bus išspręstos diplomatinės ir politinės problemos su Turkija, kad būtų galima atitinkamai panaudoti išteklius. Ačiū. Grazie, Suza Wagner. Gracias, señora presidenta. Yo también quiero agradecer a. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Oettinger už tai, kad e, jisai randa laiko informuoti parlamento narius. Tačiau turiu vieną pastebėjimą. Europoje dabar vyksta polemika dėl e, griežtų priemonių. Man atrodo, kad tai, ką jūs darote, ponė komisijos e, nary, e, yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai. Ir man atrodo, kad tai, ką jūs darėte, eina tinkama linkime. Tačiau Ispanijos spaudoje prieš kurį laiką perskaičiau straipsnį, galbūt tas straipsnis buvo perspausdintas ir kitose Europos laikraščiuose. Jame sakoma, jog Jūs kalbat apie Europos statybą, visų pirma, kalbėdamas apie infrastruktūras energetikos sektoriuje ir kitur. Ir atrodo, kad jūs kalbat apie šitos dalykus labai abstrakčiai ir kad piliečiai ne visuomet jūs supranta. Gerai, kad jūs mus informuojate apie tai, uh, Tačiau e, reikėtų per žiniasklaidą taip pat tinkamai informuoti ir piliečius apie šitos dalykus, kad jie suprastų. Galbūt jūs galėtumėte imtis tam tikrų priemonių, kad e, žmonės jūs geriau suprastų. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Kroicman, vieną minutę. Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. A, jūs kalbėjote apie paramą, kolegų paramą trilogė, kad komisija gautų daugiau informacijos. Mūsų frakcija jūs palaikys, nes kuriant Europinę energetikos politiką jums reikia žinoti, kas vyksta Europoje, kaip atrodo sutartys ir ką galima būtų keisti. Mano klausimas yra toks, kaip jūs vertinate galimybės? Juk jūs kalbate apie vėjo energiją, kaip pavyzdžiui mes žiūrime į Vokietiją ir europinę e, elektros energijos tiekimo politiką, kai žiūrime iš rytų į vakarus, iš vakarų į rytus, mes matome, kad skirtingais būdais yra gaminama e, elektros energija Europoje. Ir žinoma, kad labai svarbu apjungti vis, visą Europą tam, kad būtų daugiau saugumo. Tai yra klasikinis Europos projektas, į kurį turi įsitraukti valstybės narės. Tad kaip jūs vertinate galimybę simtis iniciatyvų šioje srityje, galėtumėm sutaupyti daug pinigų e, šioje srityje, negalvodami e, vien tik tai apie pietus, bet e, ir plačiau. Toliau, 2050 metams aš skaičiau įdomių dalykų ir jie susijęs su demografinė raida. Nes pavyzdžiui, jeigu Vokietijoje gyventojų populiacija sumažės nuo 80 iki 60 milijonų žmonių, tai žinoma, kad mes turėsime galimybių sutaupyti CO2 šioje srityje. Bet kai jūs kalbate apie 2050 metus ir kelio gairias, reikėtų turėti galvoje demografinę plėtrą ir atitinkamai, bet žinoma, atitinkamai sustiprinant ir mūsų pastangas taupant CO2 išmetimus. Kitas dalykas yra dujų tiekimas, mes turime nedaug laiko, kągi kitą kartą apie tai turėsime dar galimybę. Ačiū. Dėkuoju, kolega Roilu. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Dėkoju, ponė komisarė, už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad kalbėdamas apie saugumo bandymus, Jūs nepasiduodate tokiam karštlygiškui skubėjimui, gilinatės į detalės ir tikiuosi, kad kai gausime rezultatus, jie bus tikrai išsamus. Norėčiau pakalbėti apie priekybą apivartiniais taršos leidimais. Ar gali atsitikti taip, kad komisija pakeis priekybos apivartiniais taršos leidimais sąlygas? Jūs kalbėjote apie kainas. Ar galbūt komisija masto, kai būtų galima kažką pakeisti šioje srityje? Ir toliau kitas dalykas. Dabar, e, pavyzdžiui, Vokietijoje e, E, kai kurios. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, aliuminio perdirbimo įmonės jau užsidaro dėl to, kad tų apivartinių taršos leidimų kaina yra pernelik didelė. Taigi, ar manote kažką nuveikti šioje srityje? Mes Europoje kalbame apie pramonės skatinimą, apie pramonės kūrimą, tačiau e, priimdami lengvabūdiškus sprendimus keliame grėsmę tam tikrom pramonės įmonėms. Taigi čia reikia kažką daryti. Ačiū. Balčytis. Dėkuoju toliau, ponas Balčytis. Ačiū komisarė, taip pat už pateiktą įsame informaciją. Jūs paminėjote e, Connecting e, Europe Facility. Ir iš tikrųjų bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų šiandieną didelė dalimi iššaukia tai, kad yra finansinė krizė ir trūksta piniginių resursų. Per tam tikrą laikotarpį mes įsiaiškinam, kad energetiniai resursai tikrai gali būti naudojami e, politiniam tikslam. Jūs paminėjot, kad yra numatyta pusantro milijardo iki pusantro milijardo skirti pinigų, lėšų, kurie būtų konfinansuojami. Tai reiškia, kitą dalį turėtų skirti privatus kapitalas, tai yra didelės tarptautinės kompanijos, nes kitos mažos nepaveš. Bet jau taip atsitinka, kad kapitalas sienų neturi ir neatsitiks taip, kad tas du trešdaliai tom kompanijom iš pradžių leis e, valdyti šitos taip vadinamus Europos sujungimo tikslu, tinklus ūkinė prasme, o po tam tikro laikotarpio jie turės didelį įtaką į tų valstybių ir ekonominę, ir politinę, galbūt politinius sprendimus. Ar čia tikrai jūs neižvelgiat tam tikrų grėsmių, kada mes e, leisime privačiam kapitalui didelę dalimi dalyvauti, sukuriant tuos labai svarbius energetinius tikslus? Ačiū. Ultimo minuto Kolarska Bovinska. Ir paskutinį minutę kalbėtoja Kolarska Bovinska. Bardzo dziękuję za mm, e, przybycie i cieszę się, że Pan postrzega Parlament Europejski jako ważnego partnera. Dėkuoju ponui komisarui už dalyvavimą mūsų posėdėje. Labai džiaugiuosi, kad e, jūs žiūrite į parlamentą kaip e, į tinkamą darybų partnerį, kadangi mes esame jūsų objektivus sąjungininkas energetikos politikos srityje. Jūs sakėte, jog e, ataskaita rengiama dėl energetikos rinkos tikslų įgyvendinimo. Aš norėčiau paklausti jūsų, kada šis, ši ataskaita ar šis pranešimas bus e, paskelbtas ir koks bus e, šio dokumento turinys. Ar tai bus name and shame tipo dokumentas, ar tai bus paprasčiausiai tikslų peržiūros dokumentas, konstatuojant, kad kai kurie tikslai dar neįgyvendinti kai kuriuose valstybėse narėse. Tai toks mano pirmas klausimas. O antras klausimas - Connecting Europe. Mes apie tai kalbėjom Varšuvoje ir dėkuoju, kad priėmėte mūsų kvietimą. Mums kyla nerimo dėl to, kad lėšos skiriamos e, sanglaudos e, politikos srityje, tos lėšos, kurios skiriamos valstybėm, kur, kur, kuriuose sanglaudo dar nėra deramo lygio, galbūt septynios minutės dabar atsakymui komisarui. Ich bin von den Programmen Kalbant apie tokias programas kaip Connecting Europe Facility, ma, aš esu įsitikinę šitos programos nauda. Manau, kad e, ICT transportas yra svarbus sektoriai ir mums iš tiesų reikia tokius programos, kad galėtume įgyvendinti tarp valstybinius e, e, įsipareigojimus ar tarp valstybinės kažkokias, tarp valstybinius planus. Be e, tokių programų iš tiesų įvyks pernelik mažai. Dėl sanglaudos politikos mes taip pat dar čia kol kas kovojame su taryba, nes biudžetas kol kas nedidėja, o poreikiai Europos išauga, o biudžetas tačiau traukiasi, mažėja. E, yra valstybių narių, kurios e, yra suinteresuotos 0,8 procentais bendro vidaus. Po, po, produkto, kitos pagamina vien, nuo 1 iki 2 procentų BVP. Taigi yra labai svarbu kalbėti apie ūkio augimą, kai kalbame apie Europos konkurencingumą. Ataskaitą dėl vidaus rinkos pristatysime spalio mėnesį ir esminis klausimas čia yra, ar buvo įgyvendintas vidaus rinkos paketas, o esminis klausimas bus, ar rinkos mechanizmai tinkamai veikia, ar e, paramos sistema tinkamai veikia ir ką reikia daryti, kad rinka iš tiesų būtų sukurta iki galo, kad joje vyk, vyk, vyktų skaidri konkurencija, kad vyktų sąžininga konkurencija vis, tarp visų įmonių. Taigi, kaip jau minėjau, spalio mėnesį pateiksime ataskaitą. Toliau klausimas kam turėtų priklausyti energetikos tinklai ir kas turėtų juos investuoti pati. Mes kalbame apie tai, kad 150 milijardų eurų reikės per artimiausius 8 metus europiniams tinklams. Iš ES biudžeto neturėsime tokių lėšų. Valstybės narės taip pat neturės tų lėšų. Taigi reikia privataus e, sektoriaus lėšų, bet aišku reikia aiškių taisyklių, aiškių vidaus rinkos taisyklių. Jeigu gerai veiks mūsų vidaus rinkos pa pa paketas, Ir jeigu operatoriai valstybėse narėse suvoks savo užduotis ir savo atsakomybę, tai tuomet nekils grėsmių susijusių su privačiomis in investicijomis. Esminis klausimas yra, kaip bus e, rekomenduojamas, e, rekomenduojamas e, reglamentuojamas tas e, investavimas į tinklus ir prieiga prie jų. E, toliau kitas svarbus klausimas dėl kelio gairių plano energetikos rytyje, aišku, reikia atsižvelgti į prognozes, į demografinės prognozes. Mes, aišku, turime atsižvelgti į demografinius faktorius, kai kalbame apie ilgalaikę perspektyvą. Toliau kitas aspektas. E, Kita, artimiausių metų mes girdėsime vieną stebuklingą žodį - augimas. Ir kuo mes daugiau kalbėsime apie augimą, tuo labiau mes susidursime su ekonomikos nuosmukiu, nes Europa galbūt nebegali toliau aukti. Galbūt mes turėtume keisti savo ekonomiką ir savo visuomenę ir tuomet ir be augimo pasieksime svarbių tikslų. Mes kalbame apie visuomenę, kuri mažėja, kuri, e, kurios gyventojų skaičius mažėja, kuri sensta. Taigi ma, į tai reikia atsižvelgti. Taip pat reikia kalbėti apie darbo rinką, apie biudžeto kon konsolidavimą, apie investicijas į infrastruktūras, į, į švietimą. Ir mes turime e, kalbėti apie tai, kad automatiškas 3-4 procentų 3-4 e, procentų riba čia nepadės, nes yra šalių, kurios, kurių ūkis e, ženkliai auga. Pavyzdžiui, Lenkija yra viena iš tokių valstybių. Ir manau, kad jeigu orientuosimės vien tik į augimą, mums nepavyks išspręsti klausimų. Mes e, kasmet susidurėme su 6 milijardais eurų naujų, 600 milijardų eurų naujų skolų. Taigi mes turime mažinti tą įsiskolinimą ir tokiu būdu galbūt galėsime e, sumažinti savo ekonominės problemas. Ir nežinau, iš kur gauti tos 6 milijardus eurų, e, nes e, ateityje nei kiniečiai, nei JAV mums negalės suteikti tų lėšų, to, kad padengtų tą mūsų įsiskolinimą. Taip pat mes turime nepamiršti žmogaus teisų klausimo dėrėdamėsi su Ukraina ir su Kinija. Ukrainos galbūt mums nereikia labai kaip partnerio, bet kalbant apie Kiniją, tai yra svarbus partneris. Mes taip pat turime kalbėti apie e, valstybės obligacijas ir, ir šį klausimą taip pat susijęti su žmogaus teisų klausimu. Kol kas mes žmogaus teisų srityje nesame labai e, griežti. Kolega Royal, jūsų klausimas iš tiesų yra labai aktualus. Aš šiuo metu diskutuoju su visomis aliuminių gamintojų įmonėmis. Europos Sąjungoje. Ir čia mes turime kalbėti ne tik apie priekybos apirtiniais taršos leidimai sistemą, bet ir apskritai apie ekonominės problemas Europoje. E, žinome, kad aliuminio pramonės e, kaštų 40 procentų sudaro elektros energijos kaina. E, Dėl to taip pat kyla tam tikros problemos, dėl tokios valstybės kaip Vokietija ir jos federalinė žemė Šiaurės Reino Vestfalija turėtų nuspręsti, ar e, ji nori išsaugoti tokias pramonės e, šakas, kurios sunaudoja tiek daug elektros energijos. Jeigu taip, tai tuomet reikia kompensuoti tą e, CO2, su CO2 išmetalai susijusių kaštų klausimą. ir taip pat e, išspręsti mokesčių klausimą. Nes be, jeigu neišspręsime šitų problemų, tai negalės išlikti ne tik aliuminio, bet ir chemijos, e, popieriaus apdirbimo ir kitos pramonės. Jos tiesiog negalės išsilaikyti. Taigi mes turime priimti sudėtingus sprendimus. Vokietijoje elektros energijos kaina yra brangesnė negu JAF ir Prancūzijoje. Aš nepasisakau už skalūninės dujas, tačiau jeigu mes gaminsime savo elektros energiją, e, kurios kaštai sudarys 20 procentų, tai mes turėsime tikriausiai importuoti dalį elektros energijos. Toliau Kipro ir Turkijos klausimas. Iš tiesų tai yra įdomus klausimas. Aš e, vis dar kovoju, kad būtų e, pradėtas dėrybinis skyrius dėl elektros energijos, dėl energetikos e, su Turkija. Mes žinome, kad gamtinių dujų turi Turkija, Kipras ir Graikija. Ateityje mes pamatysime, su kokia rizika E, ir su kokiais kaštais yra susijusi gamtinių dujų produkcija šiuose sritise. Jeigu Kipras e, eksportuos savo dujas į Europą, mums reikės vamzdynus, vam, tiesti vamzdynus e, į Graikiją po, po jūrą ir čia mes neišvengsime diskusijų su Turkija ir iš tiesų energetika galėtų tapti esminė E, terib, e, tema dėrybose e, su viduržėmio jūros regionu. Aš birželio 7 dieną būsiu Japonijoje. Atsiprašau, Liepos mėnesį dalyvausiu dėrybose Japonijoje ir aš didelį dėmesį čia skirsiu Fukushimos klausimai. Tačiau galiu dabar jau pasakyti, kad kol kas saugumo klausimas nėra išspręstas, yra didžiulis, kyla didžiulė grėsmė to regiono gyventojams. Kalbant apie saugumo bandymus, mes turime e, įvertinti visą įmanomą riziką, lygiai taip pat kaip ir kalbant apie, pavyzdžiui, avi, avi, lėktuvo katastrofą, kokia rizika yra. Su, e, su tuo susijusi. Taigi e, labai svarbu, kad ekspertų komandos lankytųsi kitose atominėse jėgainėse ir tie jų apsilankimai numatyti artimiausiais mėnesiais. E, tikiuosi, kad dėl energijos efektyvumo teisės aktą patvirtinsime jau pirmojo svarstymo metu, kad dėrybos triologė bus sėkmingos. Ir čia svarbiausia nustatyti tam tikras normas, tam tikrus e, standartus ir bendradarbiauti su Europos pramonė. Manau, kad tik tokiu būdu mes, e, mums pavyks pasiekti bendrų europinių standartų dar šiemet. Dėl ILUK e, galiu pasakyti, kad e, girdėjau tam tikrų pragmatiškų argumentų iš e, klimato kaitos ekspertų komisija, galbūt kai kuriuose klausimuose laikosi kitokios nuomonės, tačiau aš manau, kad mes pateiksime jums po keturių savaičių savo pasiūlymą ir nors jisai ir šiek tiek vėluoja, bet mes vis tik vykdysime savo įsipareigojimus. Dėkoju. Atsiprašau, kad atimiau žodį, kad pertraukiau jūs, tačiau e, nebeturime visiškai laiko, nes vertėjai ir taip ilgo, dirbo ilgiau negu privalėjo dirbti. Ačiū ir jiems. Na, o mes e, pratesime savo darbą 15 val. susitikdami su e, komisijos nariu Tajani.